Uh, Brangieji kolegos, manau, kad galime pradėti posėdį. Bet pereidami, prieš pereidami prie to darbo tvarkės punkto, kuris laukia mūsų pagal darbo tvarkę, pasakysiu keletą žodžių apie tai, ką vakar nusprendė koordinatoriai. Kaip žinote, mes svarstėme laiško, uh, kuris turėtų patvirtinti komisa, e, pretendentui kan, į komisarus kandidatūrą. Mes taip pat kalbėjome apie darbus išlikusius iš šeštosios kadencijos ir septintosios prioritetus. Ir mes taip pat parengėme laišką apie tai. E, laiško tekstas jums taip pat yra išdalintas kalbant apie delegacijų pasiskirstimą. Žalieji pasiūlė nusiųsti delegaciją į Graikiją, jie ketina mums pateikti tokios delegacijos e, įgaliojimus ir dydį. Taip pat nuspręsta, kad diskusija dėl Baltijos jūros strategijos įvyks mūsų komitete spalio mėnesį. Na ir paskui po tų diskusijų, neužbėgant už akių ateities savo iniciatyvos pranešimui šiuo klausimu, yra galimybė, kad bus parengtas ir mūsų laiškas taip pat. Apie tai ir aš raginu frakcijas pateikti savo pasiūlymus dėl e, tokio galimo pranešimo. Dėkoju dabar už Jūsų dėmesį ir pereiname prie šios dienos pirmojo darbo tvarkės punkto nuoširdžiai sveikiname Švedijos, kaip pirmininkaujančios šalies atstovę, ponę Maud Olofson, kurio įmonė yra energetikos ministrė ir taip pat atsakinga už regioninę ir sanglaudos politiką. Drauge yra ir ponas Eglund, e, vyriausybės valstybės sekretorius, tai yra taip pat puiku, e, galime su jumis susipažinti, nes mūsų diskusijose gali mums tekti ir dažniau susitikti, ypač tada, kada ponė Olofson negalės pas mus atvykti. Taigi, e, negaiždami laiko, e, pereikime prie jūsų pasisakymo. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai nariai, ponės ir ponai. Leiskit pradžioj man pasveikinti jūs visus su išrinkimu į Europos parlamentą. Tai yra e, svarbus postas. Daug iš jūsų buvote išrinkti pirmą sykį ir jūsų laukia svarbus darbai būti parlamentaru yra labai svarbi užduotis. Aš pati esu dirbusi Švedijos parlamente Riksdage. Mes, kaip pirmininkaujantį šalis, norėtume palinkėti Jums geriausios sėkmės. Norėčiau taip pat pasakyti, kad norėtume palaikyti labai glaudžius kontaktus su Jumis, nes mums reikia dirbti drauge, kad mūsų pirmininkavimas ES būtų sėkmingas. E, pirmininkavimas mums teko sunkiu laiku, naujas parlamentas, e, bus formuojama komisija, finansinė krizė, visa kita, daug labai svarbių darbų darbotvarkėje ir todėl juo labiau yra mums svarbu dirbti draugė, kad galėtume su tais iššūkiais uh, visos Europos labai draugė susidoroti. Tie iš jūsų, kurie dirba šiame komitete, e, yra atsakingi už regionų plėtrą ir sanglaudos politiką Europoje. Tai yra būtent ta politikos rytis, kuri gali prisidėti stiprinant Europos konkurencingumą bei ekonominę bei socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje. E, turime mažinti skirtumus tarp regionų, tarp žmonių gyvenimo kokybės. Europa dabar susiduria su daugeliu iššūkių. Minėjau finansinę krizę, bet taip pat ir ekonomikos nuosmukis pasiekė istoriškai nematytas aukštumas. Ši tendencija stebima visame pasaulyje, tačiau žinome, kad kai kurios šalis, kai kurie regionai nukentėjo nepaprastai smarkiai. ES, jos valstybės narės privalo imtis lyderiavimo siekiant tvaraus augimo visose regionuose. Visur žmonėms reikia geresnių darbo vietų, bet taip pat ir e, geresnių gyvenimo sąlygų, geresnios gyvenimo kokybės visose vietovėse - kaimo, ar miesto. E, konkurencingumas skatinimas būtų vienintelis būdas siekiant panaikinti skirtumus tarp regionų, kad jie mažėtų, o nedidėtų dėl krizės. Nepaisant to, kad ekonominė krizė mus e, smarkiai palėtė, niekaip negalime užmiršti mūsų ilgalaikės perspektyvos ekonominio augimo perspektyvos. Ir čia mums reikia imtis bendrų ES lygmens vaidmų. Čia sanglaudas politika įgauna ypatingą svarbą. Turime žiūrėti į ateitį ir turime turėti vilties, kad praėjus kriziai iš jos Europa išeis stipresnė. E, sanglaudos politikos rezultatai turi būti jaučiami ir nacionalinių, ir regioninių, ir vietos lygmenių. Turime žvelgti tolyn į ateitį, kurdami kuo geriausias sąlygas ir įmonėms, ir atskiriams mūsų piliečiams. Būtent e, krizė leidžia mums pasitikrinti, kiek geros yra mūsų strategijos, kokiais instrumentais mes remiamės. Mes turime patikrinti savo regioninės plėtros strategijas, e, turime galvoti, kaip turimas lėšas e, valdyti paprasčiau ir efektyviau. Kad galėtume geriau panaudoti turimus išteklius, reikia geresnio bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp Europinio nacionalinio ir regioninio lygmenų. Kaip žinote, e, komisija yra pateikusi pasiūlymų dėl struktūrinių fondų panaudojimo taisyklių. Siekiama, kad ši programa būtų e, supaprastinta, ją būtų galima vykdyti sparčiau. Tai labai svarbu, ypatingai dabar krizės akivaizdoje. Kaip pirmininkaujantį šalis mes darysime viską, kad šie pasiūlymai e, E, kuo sparčiau judėtų į priekį. Pirmasis diskusijos e, taryboje jau prasidėjo vakar, e, dabar negaliu užbėgti už akių, kokie bus tų diskusijų rezultatai. Galiu tik pasakyti, kad jūs visada pilnai informuosiu apie tokių dėrybų turinį ir e, tikrai tikiuosi gero bendradarbiavimo su jumis. E, struktūrinių fondų įgyvendinimo supaprastinimas yra sveikintinas, bet tas supaprastinimas turi būti tikras, ypač tiems, e, kurie yra naudos gavėjai. Esu dirbusi ir vietos, ir regioninių lygmenių kaip politikė, bet taip pat esu vadovavusi ir projektams. Todėl e, turiu e, savo asmeninės e, patirties ir suprantu, kaip svarbu yra supaprastinti ES lėšų panaudojimo procedūras. E, struktūrinės sanglaudos politikos e, reforma vyksta jau e, keletą metų ir reikia ir toliau tą darbą dirbti. Labai svarbu, kad išliktų sąsaja tarp sanglaudos politikos ir Lisabonos tikslų tai e, suteikia mums galimybę prisidėti prie verslumo, inovacijų, naujų darbo vietų kūrimo ir užtikrinti socialinę aprieptį ES. E, sanglaudos politikos strateginis aspektas pasirodė esas sėkmingas. Jis prisidėjo prie programos supaprastinimo ir įgyvendinimo, užtikrino, kad ištekliai yra geriau panaudojami. Testinio įvertinimo pastangos e, čia taip pat įgyja svarbę, svarbu vaidmenį. Mums e, svarbu taip pat užtikrinti, kad bendarbiavimas ir vietos, ir regioninių lygmenių stiprėtų ir toliau, nes tai taip pat prisideda prie projektų įgyvendinimo. Struktūrinių fondų e, lėšos turėtų ir toliau būti skiriamas būtent tiems, kuriom, kuriems jų labiausiai reikia. E, kad e, žmonės e, galėtų išreikšti save ir, ir išnaudoti savo potencialą visoje ES. Todėl tie, kuriems dabar e, sekasi geriau, turėtų e, parodyti solidarumą kitų atžvilgių. Taip pat svarbu užtikrinti, kad valstybės narės tarpusavyje gerai bendradarbiautų. Čia mums e, reikia akcentuoti teritorinį e, bendradarbiavimą. E, ir e, teritorinis, ir regioninis, ir e, tarp nacionalinis bendradarbiavimas visi turi savo pridėtinę vertę. Kiekvienas regionas turi savo vystimosi potencialą ir jį reikia pilnai atskleisti. E, Europos pietus gali pasinaudoti šiltų klimatų turizmo reikalams, bet panašių dalykų galima galbūt sugalvoti ir šiaurėje. Pagalvokite apie tuos uh, viešbučius, ledo viešbučius, uh, kuriuos yra pamėgę turistai. Taigi, sanglaudos politika turėtų vis labiau ir labiau remtis vietos patirtimi. Patirtimi sukaupta tokia politika formuojant Mes ketiname surenkti konferenciją Kirinoje, e, Švedijos šiaurėje. Ir parinkome tą vietą, suvokdami, kad tai regionas, kuris yra nepaprastai įdomus ir gali pademonstruoti, ko galima pasiekti e, konkrečioje vietovėje. E, tai yra labai e, netankiai apgyvendinta vietovė, e, joje nuo seno yra rūdos, anglės rūdos e, kasyklos. E, ten dabar įsikūręs ir kosminių tyrimų centras. Ir tai iš tikrųjų yra tipiškas Šiaurės Švedijos miestelis. Renksime šią konferenciją rudenį, kai tuo metu, ten beveik nėra saulės, yra pakankamai niūrų. Ir aš tikrai e, nekantriai lauksiu galimybės pakviesti ir pamatyti ir ponę Danutę Hübner į Kryną, e, nors ir bus galbūt pakankamai šalta gruodžio mėnesį. Taigi, toje konferencijoje galvosime, kaip geriausia panaudoti esamą teritorinį potencialą ir išnaudoti visas e, atsirandančias galimybės. Mes pažvelgsime taip pat į komisijos strategiją žaliavų srityje. Prieiga prie žaliavų yra nepaprastai svarbi, jeigu norime sukurti gerai funkcionuojančią Europos ekonomiką. Švedija tokią iniciatyvą sveikina ir galvoja, kad žaliųjų, e, žaliavų e, strategija Europoje yra nepaprastai svarbi, kuriant naujas darbo vietas. Teritorinės sanglaudos darbo atvarkėje mums taip pat reikia galvoti apie kriterijus, kurie leistų mums e, užtikrinti tolimesnę, e, tolimesnį augimą, bet tuo pat metu atsižvelgiant į kitus iššūkius, tokius kaip e, klimato kaita. Dar vienas elementas e, - Baltijos jūros e, šalių strategija. Švedijai tai yra vienas iš prioritetų. Esame įsitikinę, kad strategija, kuri e, nepaiso teritorinių, nacionalinių e, sienų yra labai svarbi, susidorojant su tokiais iššūkiais e, kaip finansinė ir ekonominė krizė, e, grėsmės iškylančios e, jūros, e, Baltijos jūrai. Tai taip pat padės e, skatinti integraciją ir konkurencingumą regione. E, šito mes turime siekti stiprindami vidaus rinką, e, skatindami investicijas į infrastruktūrą ir tokiu būdu pritraukdami, priartindami šį regioną arčiau prie likusios ES, investuodami į mokslo tyrimus, inovacijas ir tvarę plėtrą. Ši strategija nepareikalaus naujų lėšų. Atvirkščiai, e, joje akcentuojama, kad jau esamos struktūros ir fondai e, turėtų būti panaudojami efektyviau, racionaliau. Ir čia svarbiausia, kad ES lėšų panaudojimas būtų kuo geriau panaudojamas, e, kad e, būtų pasiekta kuo, geres, e, kuo geriausias koordinacijas. E, spalio pradžioje Europos parlamentas ketina svarstyti šią strategiją. Mes, kaip pirmininkaujantė šalis, tokią diskusiją atidžiai stebėsime, žiūrėsime, ko galėtume prisidėti. Taigi stebėsiu jūsų diskusijas dėl makrostrategijų ir regioninių strategijų. Aš jau paminėjau ne, keletą iššūkių - globalizacija, klimato kaita, e, demografinės tendencijos. Ir šiame kontekste mes aiškiai matome, kad jau dabar struktūriniai fondai padeda su kai kuriais iš tų iššūkių susidoroti. Svarbu, kad ir ateityje e, tos pastangos būtų susijusios su ekonominė ir socialinė e, sanglauda, nes mums Niekada ateitie e, būtina neprarasti mūsų pagrindinio tikslo - socialinės, ekonominės sanglaudos. Aš manau, kad yra įmanoma e, suderinti ekonominius tikslus su aplinkos tvarumu. Tai galime padaryti daugiau panaudodami atsinaujinančios energetikos šaltinius, e, taip pat taupiau energiją naudodami. Tai prisidės prie mūsų konkurencingumo, tuo pat metu e, mes mažiau e, teršime, e, mažiau darysime neigiamas įtakos klimatui. Mes matome, kad jau dabar apie 30 procentų mūsų turimų lėšų yra išleidžiama E, atsižvelgiant į e, žaliosios ekonomikos e, poreikius. Tai turime užtikrinti ir ateityje. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų darbas sanglaudos rytyje visą laiką susisietų su Lisabonos tikslais. Kaip politikos formuotojai mes jau dabar esame suvokę, kad e, jeigu pasinaudosime galimybėmis, kurias e, teikia bus ateities žalioji ekonomika, tai e, to naudą jausime daug metų į priekį. Švedija norėtų pasiūsti labai stiprų signalą, kaip svarbu yra mūsų politiką pertvarkyti, mūsų pramonę padaryti ekologiškai, ekologiškai paremtą. Praktiškai visose srityse mes galime stengtis pereiti į ekologinę ekonomiką. Baigdama noriu pasakyti, kad jūs uh, dirbdami šiame komitete turite labai svarbius įgaliojimus formuojant Europos ateitį. E, krizės akivaizdoje mes turime suvokti, kad yra labai daug žmonių, kuriems reikia jūsų lyderiavimo. E, politinis lyderiavimas yra svarbus, e, turime stiprinti Europą drauge, kurti naujas darbo vietas, užtikrinti saugumą ir tikėti ateitimi. Visą tai turime daryti Europos piliečių labui. Džiaugsiuosi galėdamas su jumis bendradarbiauti. Tikiu, kad visi drauge e, išeisime iš tų sunkumų sustiprėję. Dėkuoju uždėmesi, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus ir išklausyti jūsų pastabas, kad e, galėtume paskui pirmininkaujančiai šaliai jūsų mintis perduoti. Norėčiau padėkoti Jums už įžangą, už prisistatymą ir atskleidėte, kad svarbiausias dėmesys skiriamas sanglaudos vis, politikai visiškai atitinka mūsų ketinimus per ateinančius mėnesius, ką mes norime nuveikti Europos parlamente. Jūs kalbėjote apie teritorinę sanglaudą, apie žalėją ekonomiką ir kaip visą tai siejasi su politiniu turiniu. Dabar prasidės diskusijų laikas ir kaip ministrė minėjo, jūs galite užduoti klausimus, bet taip pat išsakyti savo pastebėjimus. Ir pradėsime nuo Konstantos Krell, paskui Jan Olbricht ir paskui ponas Vlasek. Ačiū, ponė ministrė. Mane labai nudžiugino tai, kad pirmininkaujantį Švediją prioritėtų laiko Baltijos strategiją. Tai man svarbu, e, kadangi sanglaudos politikos rėmose aš daug dirbau su Rusija ir man tai labai svarbu, norėčiau paprašyti jūsų išsakyti e, keletą pastabų apie Baltijos strategijos suderinimą su trečiosiamis šalimis. Dar du klausimus turiu. Deja, kaip ir kiekvieną vasarą neišvengėme didelių miško gaisrų, apie tai plačiai kalbama. Man nuolat kyla tas pats klausimas. Taryba turi solidarumo fondą ir jau pakankamai senai. Ar pirmininkaujantį Švediją norės nešti kažkokios iniciatyvos ar bandys kažką pakeisti? dėl solidarumo fondo lėšų panaudojimo ir atsižvelgti į parlamento pasiūlymą. Tai leistų daug lankščiau reaguoti į įvairias gamtinės katastrofas, nutinkančias įvairiose ES dalyse. Antrasis klausimas būtų, aš galiu įsivaizduoti, kad e, Baltijos jūros strategija yra sanglaudos strategijos dalis, tačiau mane domina jūsų nuomonė apie teritorinės sanglaudos plėtrą. Yra e, komisijos žalioji knyga, parlamento nuomonė taip pat pateikta, rudenį tęsime diskusijas šią temą, todėl norėčiau išgirsti jūsų pastabas apie tai, kokią kryptimį žadite judėti. Ačiū. Group, uh, so like ask, uh, Jan Manau, klausimus grupuosime. Dabar suteikiu žodį Janui Olbrichtui. Uh, uh, Ačiū. Pone ministrė, labai dėkoju Jums. Kalbu kaip EPP frakcijos koordinatorius šiame komitete. Noriu užduoti klausimą apie Švedijos pirmininkavimą bei tarybą. Peržiūrėjęs Švedijos poziciją, žinau, kad yra skirtingų, skirtingos šalis laikosi skirtingų nuomonių apie sanglaudos politiką. Džiugu, kad jūs pasisakėte šiandien apie tai ir aš išgirdau pasisakymą apie skirtingus elementus. Jūs kalbėjote apie tai, kaip sangulos politika sprendžiama Lisabonos sutartyje. Manau, kad mes iš esmės, tai, tai iš esmės siekiama skatinti nova, novatoriškų sprendimų taikymą. Bet manau, kad sanglaudos politikos esmė tai lygios galimybės, taip pat e, šansai pasiekti, pasivyti kitus. Žinau, kad Švedija ateityje rengėsi svarstyti sanglaudos politikos antrąjį tikslą. Manau, kad konvergencija čia galėtų suvaidinti labai reikšmingą vaidmenį. Ir čia šiuo klausimu kalbama apie įvairiausias kryptis ir tendencijas. Ar galime tikėtis, kad Švedija pirmininkavimo metu pasieks pažangos su paprastinime. Manau, kad mums reikės suprast, sustiprinti sanklaudos politiką taip, kad ji būtų naudinga visai bendrėjai, o ne tik atskiriems regionams. Dabar dėl tarybos. Mes gauname neoficialios informacijos apie, apie tai, kaip kokia prieštaringa situacija susidariusi taryboje dėl reglamento supaprastinimo atsižvelgiant į šiuo metu vykstančią krizę. Norėčiau paprašyti ministrės pristatyti, kokios nuotaikos vyrauja taryboje, koks klimatas ten. Kalbant apie galimybės pakeisti reglamentą, nes tai yra labai svarbu, nes tie uh, pakeitimai gali atsliepti socialiniai euro, situacijai Europoje. Dar vienas kolega. Pani ministrinė. Ačiū. Ministrė. Man labai malonu, kad turime galimybę pasikeisti nuomonėmis, pakalbėti apie jūsų šalies pirmininkavimą. Norėčiau pasidžiaugti nepriekaištingų e, Prancūzijos, Čekijos Respublikos ir Švedijos bendradarbiavimu, ilga, rengiant ilgalaikę pirmininkavimo programą. Noriu pasidžiaugti ir tuo, kad savivaldybės taip pat dariga, dalyvavo šioje veikloje. Savivaldybė asociacija išsikėlė savo tikslus atsižvelgdama į šią ilgalaikę programą. Bu Jūs kalbėjote apie taun, apie, apie miestų savivaldybių ir regionų svarbą. Ir aš noriu užduoti Jums klausimą. At, dėl integruoto požiūrio į šiuos administracinius vienetus ilgalaikėje strategijoje, nes tai leistų mums našiau panaudoti skirstomas lėšas. Dar vienas klausimas dėl regionų strategijos. Jūs kalbėjote apie jūsų prioritetus šioje srityje, apie prioritetus Baltijos jūros regione. Ką Jūs manote apie e, panašią regioninę e, Dunojaus strategija. Ar jūsų nuomonė tai tos pastangos nedubliuos sanglaudos politikos tikslų? Ačiū. Dabar paprašysime ponios ministrės atsakyti į klausimus. Ačiū už jūsų pastabas ir klausimus. Taigi pradėsiu nuo Baltijos jūros strategijos. Tai buvo pirmasis ir paskutinis klausimas. Manau, kad tai yra geras būdas e, panaudoti e, instrumentus tarptautinių lygmenių ir stiprinti bendradarbiavimą. Reikia užtikrinti, kad kiekvienas tikslingai bendradarbiautų ir siektų tikslų. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis Mes esame atviri, vykdomi įvairiausi projektai ir žinoma, bendradarbiavimas negali būti uždaras, jis turi būti atviras. Vyksta diskusijos apie projektus su trečiosiomis šalimis, tokių šalių įtraukimą, manau tai yra labai gerai. Kai mes kalbame apie Baltijos jūrą ar Dunojų, turėtumėme labai konkrečiai identifikuoti tai su kuo norima bendradarbiauti, kaip norime bendradarbiauti, apie tai būtina diskutuoti. Reikia nuo pat pradžių e, panagrinėti susijusias svarbiausias teritorijas, čia reikia du, diskutuoti su partneriais, ilgai apie tai kalbėtis. Švedijos vyriausybėje labai aktyviai dirbama e, ties šio klausimu, turiuomenys bendradarbiavimą, daug mūsų tarnautojų yra užsijėmę Baltijos jūros strategiją mūsų vyriausybėje, įvairiausios tarnybos ir de, departamentai glaudžiai bendradarbiauja ir visi iš principo yra tuo suinteresuoti ir atsakingi, tai yra tvirtinta mūsų įstatymuose. Taigi Tai atskleidžia plačias galimybės kuriant bei vykdant Baltijos jūros strategiją. Ne, tikrai neapsiribokime e, čia tik sanglaudą. E, pavyzdžiui, vakar, e, vakar ITRE komitete kalbėjau, kaip Švedija, Suomija ir Baltijos šalis bendradarbiaus, kuriant bendrą elektros tinklą, kaip toks tinklas bus statomas, kokios čia galimybės yra. Tikrai e, bus įdomu pažvelgti į tokių diskusijų rezultatus. Toliau kalbant apie solidarumo fondą. Tikrai procedūros yra ilgos ir sudėtingos. Pirmininkaujantį valstybė siekia užtikrinti kaip įmanoma sklandesnį šio fondo funkcionavimą. Manome, kad e, tiek mūsų pirmininkavimo metu, tiek vėliau reikia tas procedūras e, supaprastinti. Aš savo įžanginėme pasisakėme minėjau, kad e, savo ankstesnio darbo metu aš naudojusi galimybę gauti vairiausias subsidijas bei pagalbą bei ją teikti. Todėl nuolat pabrėžiu, kad reikia tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu galvoti apie procedūrų e, supaprastinimas. Dabar apie kitą klausimą - nacionalinis bendradarbiavimas bei teritorinis bendradarbiavimas. Tam reikia skirti ypatingą dėmesį. Supraskime, kad skirtingose Europos regionuose egzistuoja skirtingos sąlygos. Tačiau jeigu mes identifikuosime tų regionų stipresias bei silpnasias pusės ir sukursime atitinkamą strategiją, tai kiekvienam regionui ateityje seksis geriau. Švedijoje siaučia krizė ir kitur, o panagrinėję situaciją matome, kad pavyzdžiui Švedija ypatinga dėmesį skyrė sanglaudai, e, bandė įtraukti partnerius nacionaliniu, vietiniu lygmeniu, siekiame įtraukti visus, kad kiekvienas turėtų darbo. Norime labai aktyviai pasinaudoti jau anksčiau sukurtomis strategijomis. Norime pasinaudoti esamomis struktūromis ir įsitikiname, kad jos iš principo funkcionuoja. Žinoma, reikia taisyklės supaprastinti, kad pinigų srautai judėtų greičiau. Dabar apie sanglaudos politikos ateitį. Kiekviena valstybė turi savo viziją. Nepaslaptis, kad ir kiekviena politinė partija turi skirtingą viziją. Tačiau mūsų tikslas rasti bendrą 27 valstybių narių poziciją. Norime, kad ir ateityje sanglaudos politika išliktų aktyvi, tai juk, manau, bus tikrai būtina. Mes galime šią politiką padaryti efektyvesnę ir susijęti ją su Lisabonos strategija. Tai padidins e, sanglaudos politikos efektyvumą. Ateityje, pavyzdžiui, E, skurdesni regionai, regionai gaudantis e, daugiau lėšų e, turės turėti platesnę galimybę pasinaudoti lėšomis, taip pat nacionalinėmis lėšomis. Tai turėtų padėti pasivyti kitus regionus. Žinoma, reikia stengtis gerinti sanglaudos strategiją, sieti ją su kitomis politikomis, sritimis, pavyzdžiui, aplinkos politika, ekonomikos politika ir sanglaudos politika turi prisidėti prie kitų strategijų sėkmingo gyvendinimo. Dabar apie tarybos pozicijos skirtumus dėl supaprastinimo. Nuomonės skiriasi. Žinome, kad reikia supaprastinti, bet skirtumai atsiranda dėl tokio supaprastinimo kelių. Bet to nepamirškime, kad egzistuoja skirtingos nacionalinės taisyklės, todėl taryboje diskutuojame apie tai, kaip reikia supaprastinti. Aš e, manau, kad reikia pasiekti rezultatą, tam skirsiu daug pastangų. manau, kad e, mes tą ir pasieksime. Toliau miestai, miesteliai, kaimai, kokios čia strategijos reiktų. Manyčiau, kad reikia į strategijos įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau žmonių. Mano praktinė patirtis rodo, kad pavyzdžiui kaimuose ar maž, mažose miesteliuose daug žmonių norėtų aktyviai dalyvauti e, formuojant, vykdant mūsų aptariamą strategiją, tačiau jie nėra įtraukiami, yra paliekami nuo šalyje. Todėl tai yra tikras iššūkis, kad e, vietinių lygmenių e, būtų daug žmonių įtraukomi, pavyzdžiui, verslininkai, smulkus verslininkai. Reikia siekti e, ko platesnės partnerystės Tai padės gauti labai konkrečių idėjų, jas suformuoti bei išteiškinti, kokios galimybės egzistuoja. Todėl partnerystė su visuomenė yra labai svarbi. Bendradarbiavimas su verslu smulkiomis įmonėmis yra labai svarbus. Dažnai tokiems verslininkams kyla problemų, jų nuomonė neatsižvelgiama. Ateitie tai turi keistis. Reikia pažvelgti, ko nori verslas, ko reikia verslui Europoje. Ta padės užtikrinti platesnę partnerystę, didesnis e, pasižvelgimas į piliečių nuomonę. Taigi, ačiū. Kolega, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Olafson. Sanglaudos politika praeitįje iš tiesų stipriai pasidė, prisidėjo prie skurdesnių regionų stabilizavimo, jų spartesnės plėtros. Dabar mums iškilę yra du klausimai. Pirmiausia, kaip galima būtų įvertinti ES sanklaudos politiką ir antra, atsižvelgiant į ekonominį finansinį krizę, kyla problemų su regionais, kurie iki šiol buvo stiprus ir gerai struktūruoti, ar nekils problemų su jais, ar tie regionai netaps skurdžiaisiais regionais reikalingais pagalbos. Taigi, man įdomu, kokia pirmininkaučios iš Švedijos nuomonė dėl sanglaudos politikos veiksmingumo įvertinimo. Ir antra, ar jūs turite tam tikras gairias dėl to, ką reiks daryti su stipriais regionais, kurie dėl ekonominės krizės mm, nuskurs ir jiems reiks teikti pagalbą pagal sanglaudos politiką. Bet to jūs palėtėte dar vieną aspektą dėl lėšų mokėjimo e, paspartinimo, kad būtų e, pagreitinė tvarka išmokama 100 procentų kompensacijos. Man įdomu, kokia yra tarybos nuomonė ir kaip bus užtikrinamas finansavimas, ar valstybės tai finansuos per kreditus. Taigi, ar taryba mm, turi informaciją apie tai, kokios e, valstybės negalės e, skolintis ir e, joms reikia, kad lėšų, lėšos būtų išmokėtos kaip įmanoma greičiau. Ir e, ar žinote, kokios valstybės negalės e, finansuoti bendrai ir bus priklausomi nuo finansavimo 100 procentų. Fransuo, prašom. Ačiū. Pone ministrė, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasiūlymą. E, mes tikrai pasidžiaugiame daugeliu Jūsų išsakytų minčių. O kalbant apie ateitį, <clears throat> Jūs kalbėjote apie ateities planus ir apie tai, e, kad reikia kurti tam tikrą kultūrą. Aš galiu pasakyti, kad reikia puoselėti viso, visą europietišką kultūrą, visus jos aspektus. Jūs taip pat pranešėte, kad skirsite ypatingą dėmesį e, prastesnės e, situacijos regionų augimui, apie tai, kad reikia užtikrinti tarp valstybinį, tarp regioninį bendradarbiavimą. Kalbant apie Baltijos jūros regioną, turime prisiminti apie, didžia, apie tas teritorijas, kurios istorija natūraliai bendradarbiavo. Ir manau, kad panašios tendencijos stebimos ir viduržėmio jūros regione. Mm, kadangi esu su iš Korsikos mane ypač e, jaudina, pavyzdžiui, situacija susijusi su Korsika ir Sardinija. Yra tai, kaip e, vyksta turistų, kokias turistų srautai atvyksta į tas salas. Ir galbūt Švedija pirmininkavimo metu galėtų pasiūlyti kažkokių tai reformų iniciatyvų dėl tarp valstybinio, tarp regioninio bendradarbiavimo. Thank you, Ivers Godmanis. Ačiū, Ivers Godmanis. Ačiū, pirmininkė. Noriu užduoti Jums keletą klausimų, Jums leidus. Noriu paklausti, ar turite, ar keliate priorite, prioritetiniais tokias rytis kaip klimato kaita. Klasikinė sanglaudos politika. E, ar jūs siejate šiu, šias dvi sritis iš regionų požiūrio taško? Mm, šis mano klausimas yra provokuojamas provokacinis. Buvo užduotas klausimas apie padėtį taryboje. Manau, kad krizės laikotarpiu kuomet netgi šalis, kurių regionai gerai laikosi, bando ko, siekia kovoti su nedarbu ir investuoti inf, infrastruktūrą. Juk yra regionų, kur infrastruktūra yra išvystyta daug geriau. Tačiau atrodo, kad e, vyks tam tikra konkurencija, kurios siekis esmė bus ne užtikrinti geresnę infrastruktūrą, o pasijimti kiek įmanoma daugiau darbo vietų savo regionui. Ir aš išvelgiu, kad e, tai gali būti problema bent jau krizės laikotarpiu. Jeigu visa situacija nesikeis ilgesnį laikotarpį, tai tos, tos problemos net pagilės. Kamaner. Toliau Erika Man, dar vienas kolega. Pone Maner, arba galbūt suteiksime dabar žodį ministrė ir paskui grįšime dar prie ir suteiksime galimybę nariams pasisakyti. E, Labai ačiū už klausimus dėl sanglaudos politikos ir jos vertinimo. Norėčiau pasakyti, jog štai ką, Jei norime apginti sanglaudos politiką, reikia ją tinkamai vertinti, reikia žmonėms parodyti, kad pasiekta konkrečių rezultatų, o praėjusiais metais buvo siekiama sanglaudos politiką sieti su, su kitų sričių politika. Ir mes konstatuojame, kad siekiame tam tikrų tikslų savo programuose, tuos tikslus turi lydėti sprendimai biudžete. Bet taip pat turi vykti įvertinimas, reikia išsiaiškinti, kas pasiteisino ir kas nepasiteisino. Taip pat dirbdami Europos lygmenių ir nacionalinių regioninių lygmenių turime apsispręsti, kur kokių klausimų imamės. Sekant į jūsų klausimą, dėl to ar galima įtraukti naujus regionus. Na, žvelgiant į žemėlapį su naujomis teritorijomis, viską galima įvertinti paskutiniu momentu. Norėčiau atsakyti į paskutinį klausimą ir pasakyti štai ką. Sanglaudos politika yra tik tai viena visų politikos priemonių dalis. Yra gaivinimo planas, yra nacionalinės priemonės, mes norime bendrai stiprinti finansinį sektorių tam, kad atsirastų tam tikra banko apyvartos sistema, kad ji vėl atsistotų ant kojų. Taigi, yra įvairia, dedama įvairiausių pastangų, visos šios priemonės viena kitą papildo ir stiprina padėtį. Ir svarbiausia, suvokti štai, kad jeigu norime paspartinti lėšų išmokėjimą, tai tai turėtų būti būdas paspartinti ekonomikos gaivinimą. Ne, kalbant apie kofinansavimą, manau, kad e, labai svarbus yra principas, jog projekto autorius taip pat privalo prisidėti lėšomis prie projektų. Tai labai svarbu užtikrinant tą nusavybės jausmą. Žinau, kad tai labai sudėtinga kai kurioms valstybėms narėms, bet tai yra labai svarbu mokesčių mokėtojams. Juk Juk tai panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai ir svarbu, kad iš abiejų projekto dalyvių būtų skiriamos, kad abu projekto dalyviai, abi pusės projekto skirtų lėšas jam. šiuo klausimu egzistuoja įvairiausių nuomonių ministrų taryboje, galiu Jums tiek tikrai pasakyti. Pone Alfonsi, manau, jog mums svarbu puoselėti Europos kultūrą ir teritorijų bendradarbiavimas yra vienas iš būdų puoselėti įvairovę. O su Baltijos jūros strategija Tai mes ma manome, kad yra daugybė kitų regionų, kurie galėtų pasiekti tuo pačiu pavyzdžiu. Reikia tiesiog žengti žingsnį priekin ir pasižiūrėti, kokia yra padėtis. Tikiuosi, kad viduržėmio jūros strategija, Dunojaus regiono strategija bus tokie pat žingsniai šiuo, tolesni žingsniai šiuo keliu. Aš šią vasarą dalyvavau Milane vykusioje konferencijoje ir mes apie tai kalbėjome. Man ypač daro įspūdį tai, kas vyksta Viduržėme jūros regione ir ką ten reiktų nuveikti, sustiprinant tą regioną. Manau, kad reikėtų iš, išbandyti naujus bendarbiavimo būdus ir reikėtų mokytis vieniems iš kitų, kalbant apie klimato politiką bei sanglaudos politiką. Ir atsakant į klausimą, ar tos dvi politikos ir jos viena kitai neprieštarauja. Ne, aš taip manau. Manau, kad yra priešingai. Ir dabar, siautėjant ekonominiai kriziai, kuomet prarandamos darbo vietos, dabar reikia naujos vizijos Europai. Kur sukurti naujasias darbo vietas? Kaip užtikrinti, kad Europa būtų žemynų lyderė? Uh, reikia spręsti klimato kaitos problemas tuo pačiu metu, e, iš metalų kiekio problemą. Yra daugybė novatoriškų verslo modelių, daugybė pasiūlymų transporto sektoriui, reikia informacijos technologijas naudoti kitaip, reikia užtikrinti, kad, veiksma, atsipšu, kad miestai gyv, dirbtų, funkcionuotų daug veiksmingiau Mums tiesiog nėra kito pasirinkimo, mes turime būti geriausi. Mums reikia, tokio, tokio, mums reikia Europos energetikos politikos, kuri taptų puikiu pagrindu ateičiai. Ir mūsų partneriai Kinijoje, kitur investuoja didžiulės lėšas į aplinkai draugiškas technologijas ir sprendimus kitos, kiti pasaulio regionai investuoja į šias sritis ir mes tiesiog atsiliksime nuo jų. Ir norėčiau, kad na, mes taptume varomąją jėgą, kad Europa iš tikrųjų turėtų plataus užmojo tikslų, kad rinktųsi žalius sprendimus. Mes turime skatinti pramoninius e, išradimus pramonės srityje, kurti šioje srityje naujas darbo vietas. Ir tuomet ambicinga klimato politika neprieštaraus, pavyzdžiui, plataus užmojo ekonomikos politikai. Svarbiausia, kad ekonomika būtų ekologiška, kad jie pimtų ekologiškus sprendimus ir kad taip tos dvi dalis gyvuotų. Dėkoju, Rika Maner. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamoji ministrė. Dėkui už jūsų požiūrį ir ambicijas, kai kalbate apie regioninę politiką. Svarbu, kad pirmininkaujant Švedijai per šį pusmetį regioninė politika yra tarp prioritetinių politikos šakų. Galima būtų daug klausimų paklausti, bet aš norėčiau sustelkti ties Baltijos jūros strategiją, jos sąsajas su regioninė politika. Šis regionas yra labai svarbu ir ypač svarbu e, išlaikyti sąsają su europiniais reikalais. Tai ypač svarbu, jeigu pažvelgsite į Baltijos e, zonos pakrantės šalių <clears throat> padėtį. Ir e, labai svarbu, kad ne tik ant jūros kranto esantys miestai tame regione gautų naudos iš tos politikos, bet taip pat ir miestai, kurie yra nutolę toliau į žemyną. Kaip jūs, pirmininkaujant Švedijai, veiksite taip, kad e, ne vien e, jūros pakrantės miestai, bet ir visi kiti miestai būtų įtraukti į Baltijos jūros strategiją. Tai yra nepaprastai svarbus uždavinys. Dėkuoju, pana Ziver. Ačiū. Tikrai įdomu klausytis pirmininkančios valstybės atstovės E, pozicijos apie žalį ekonomiką. Dabar yra problema ta, kad e, tradicinio energijos išteklių e, kainos yra žemos, o atsinaujinančia energija yra relatyviai brangi. Tačiau, aišku, tai yra dabartinė situacija. Ką planuoja daryti Švedija? Ar ketinate daryti intervencijas bei padėti žaliai ekonomikai, ar bandysite kažkokius bandomusius projektus vykdyti. Ir kaip jūs reaguosite į, pavyzdžiui, naftos ir dujų kainos kitimą. Antras klausimas - biurokratija. Tai yra didelė problema, apie tai jūs pati kalbėjote, kokios diskusijos vyksta taryboje apie biurokratijos mažinimą ypač apie tas labai griežtas vykdomas kontrolės įgyvendinant įvairiausias problemas. Ar čia yra kažkokių idėjų, ar čia mes galime kažkokį mm, strateginį bei linijinį valdymą įvesti įgyvendinant programas. Trečiasis klausimas, kaip bus ateityje apibrėžiami apibrėžiama regionų padėtis ar pagal nedarbą, jie bus grupuojama, ar pagal pajamas e, vienam asmeniui, ar kaip nors kitaip. Ačiū. Dėkoju. Panas Matula paklaus paskutinis. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė ministrė, kolegos. Dėkuoju ministrė už jūsų pasisakymą, dėkuoju už pastabas. Laiko nedaug, vis tiek noriu paklausti. Esu iš vakarinės Rumunijos dalies ir norėčiau Jums pasakyti, ką galvoja e, vidutiniai ir smulkus verslininkai apie prieigą prie europinių fondų, apie būtinybę uh, supaprastinti tas procedūras. Mes matome, kad yra kompanijų, bendrovių, kartais ir daugia nacionalinių bendrovių, kurios norėtų sukurti naujų darbo vietų. E, atvejai yra žinomi, kai 1700 e, darbo vietų galima būtų sukurti bet e, kad tai galim būtų padaryti reikalingi ištekliai, o kad e, galima būtų prie tų išteklių prieiti, reikia supaprastinti procedūras. Jeigu finansavimas greit neteis, tai tas mano minėtas konkretus projektas paprasčiausiai neįvyks. Tad dar kartą noriu pabrėžti, kad kai kalbame apie darbo vietų kūrimą, turime užtikrinti, kad uh, lėšos būtų skirtos sparčiai. E, į tuos dalykus taryba būtinai turėtų atkreipti dėmesį. Pirmininkė dar atrodo yra norinčių paklausti, taigi leisime tai padaryti. Tada steiksime galimybę ministrėje atsakyti. Dėkoju. Pone ministrė, esu iš vienos iš Baltijos valstybių. Džiaugiuosi, kad Baltijos jūros strategija yra tarp jūsų prioritetų. Tačiau būdami e, Strasbūrė girdėjome daugelį kolegų klausiant e, apie tai, kad nors strategija yra tarp prioritetų, bet biudžete nėra pakankamai tam numatyta lėšų. Ar galėtume mus patikinti, kad kitame e, biudžete bus pakankamai išteklių Baltijos jūros strategijai, nes be lėšų tai liks vien tik tai pasaka. Dabar dar vienas klausimas. Esu iš Estijos, iš Baltijos valstybių, vienos iš mažiausių Baltijos valstybių. Kalbate apie bendradarbiavimą ir vystimasi. Bet ką galite pasakyti Estijai, kur gyvena 1,3 milijono žmonių, 15 procentų dabar jau oficialiai yra uh, be darbo ir mums grėsia socialinė katastrofa. Pirmininkė, kiek suprantu, jau mūsų klausimai ir pastabos išsisėmė, paprašysiu dabar ponio ministrė atsakyti į juos. Dar kartą dėkoju. Džiaugiuosi, kad tiek daug klausimų sulaukiau apie Baltijos jūros strategiją, tai rodo, kad iš tikrųjų toks e, darbo draugė būdas kelia daug susidomėjimo. Tai naujas elementas politikoje ir jis, ko gero, gali būti naudingas mums visiems. Buvo klausiama, kaip galima būtų e, padaryti, kad iš tos politikos naudą gautų ne vien tik tai pakrantės miestai, bet ir kiti miestai. Na, čia jau e, tų šalių organizacijos ir administracijos turi turi dirbti, e, šitai užtikrindami, taigi nacionalinės vyriausybės, nacionalinės organizacijos uh, E, turi užtikrinti, kad strategija, kuri yra skirta ne konkrečiai pakrantės miestams, o visam regionui iš tikrųjų duotų naudą. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad būtent visas regionas būtų įtrauktas. Tam turime skirti visą dėmesį. Dabar peršokant prie paskutinio klausimo. pažvelgus į tai, kas vyksta tame regione, turime prisiminti, kad e, Baltijos jūros strategija ne tiek yra susijusi su naujuoju biudžetu, bet apie su tuo, kaip gerai mes pasinaudojame jau turimomis priemonėmis. Tad e, aš kelčiau klausimą štai kaip, kaip galima būtų paskanti daugiau žmonių imtis naujų verslo idėjų, pasinaudoti inovacijomis ir tokiu būdu sukurti naujų darbo vietų. Reikia daug geresnio bendradarbiavimo tarp šalių, tarp įvairių, įvairių e, bendrovių. Ir e, savo vyriausybėje, kur aš atsakau už pramonę ir verslą aš stengiuosi skatinti bendarbiavimą tarp Švedijos ir kitų regiono šalių. E, aš manau, kad reikia e, kurti geresnės sąlygas e, smulkiam vidutiniam verslui, reikia galvoti apie taisyklių supaprastinimą ir konkurencingumo taryba kaip tik nagrinėja tuos dalykus. Bet į šį klausimą, kaip sumažinti biurokratiją, turime žiūrėti visi, visų mūsų užduotis padaryti taip, kad vidutinis ir smulkus verslas galėtų kresti, klestėti, nes būtent jis sukuria didžiąją e, gerovės darį, dalį. E, kitas klausimas buvo apie saulės energiją, e, kitus energetikos e, šaltinius. E, noriu pasakyti, kad jeigu norime sukurti modernę, tvarę energetiką pradinėse stadijose, turime pagalvoti apie įvairiausius būdus, kaip skatinti tokius žingsnius. E, egzistuoja įvairių sistemų. E, Švedijoje mes naudojomės e, rinkos sistema. E, rinka puikiai susigaudo, kaip ta sistema veikia. Kitos šalys pasinaudoja kitomis e, sistemomis, tarkime, e, palaipsnaus įjungimo e, sistema, kuri taip pat atrodo pasiteisina. Taip, pradinėse stadijose, pradinėse etapuose tokias iniciatyvas reikia remti, bet tai neturi būti visą laiką užtikrinta parama. Pažiūrėkite į vėjo jėgainių plitimą. E, Vokietija, Danija, Švedija e, tapo lyderėmis e, šioje srityje. Jeigu pažvelgsite, per 20 metų įvyko didžiulės transformacijos. Aš manau, saulės energija, vėjo energija šiuo metu yra labai aktualios Ir mes čia kalbame ne vien tik tai apie aplinkos apsaugą, bet taip pat apie tai, kad bus sukūriama visiškai nauja pramonės šaka. Kitas būdas, kuris leidžia mums paremti mūsų ūkį, yra mokslo tyrimai, technologijų plėtra, inovacijos. Visą tai susiję taip pat su kitais žingsniais, tokiais kaip taupus energijos vartojimas. Taigi visų pirma, pažvelkime, kokius jau turime instrumentus ir priemonės savo tikslams įgyvendinti. Švedijoje daug vietos bendrovių, daug e, nedidelių miestų stengiasi apsijungti, sudaryti bendradarbiavimo tinklus, kad e, efektyviau panaudotų e, atsinaujinančią energetiką. Perinant prie e, kontrolės priemonių, projektų vykdymo kontrolės priemonių. Čia yra dvi pusės. Iš vienos pusės, žinoma, reikia labai e, griežtos kontrolės, nes leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Bet antra vertus, e, projektų įgyvendintojams reikia labai paprastų taisyklių, Man, kaip ministrė Švedijoje, tenka atsakomybė už tai, kad projektai, kurie vykdomi mūsų šalyje, būtų tinkamai vykdomi. Bet antra vertus ir Europos lygmenių mums tenka atsakomybė už tai, kad mes supaprastintume pinigų srautų judėjimą. Nes, kaip gerbiamasis parlamento narys minėjo, yra labai svarbu, kad e, asignavimai, kurie yra skiriami, iš tikrųjų pasiektų tuos žmonės, kuriems labiausiai reikia. Dabar keltą žodžių apie valstybės paramą. E, žinau, kad daug susirūpinimo pereitais metais buvo pareikšta dėl automobilių sektoriaus situacijos įvairiose šalise. Čia, man atrodo, mums reikia pusiausviros, pusiausviros tarp e, tokios paramos, kuri uh, rizikuoja tapti ilgalaikę e, paramą ir tokiu būdu iškraipyti konkurenciją. E, ir iš antros pusės e, apie sąžiningą konkurenciją. Taigi galima kalbėti apie trumpalaikę paramą, bet neiškraipant konkurencijos. Čia, žinoma, vaidmuo svarbus vaidmuo tenka vyriausybėms. Na, dėl kitų klausimų, man regis, aš esu į juos jau atsakiusi ir dabar, jeigu nebūtų daugiau klausimų, tai e, pabaigai norėčiau pasakyti, kad aš labai vertinu jūsų pasišventimą e, dirbti šį darbą. Šiuo laikotarpiu, šiame kontekste labai svarbu, kad mes visi pademonstruotume, jog ES pasiteisino. Ji padarė viską, kas įmanoma, kovodama su krize, bet e, Užmigti ant laurų neturėtume, turime žiūrėti į ateitį, Europoje turime daug e, labai naudingų įgūdžių reikia juos panaudoti. Aš manau, kad ir mano kolegai buvo labai naudinga šios dienos diskusija. Galbūt ne visada galėsiu pati atvykti, susitikti su jumis. E, bus tikriausiai ir kitų e, ministrų lygio ar komiteto lygio posėdžių, kuriuos, e, kuriuose turėsiu dalyvauti. Tuomet mane e, čia reprezentuos kolega Eglondas. Dėkuoju Jums už gerą bendradarbiavimą. You, Minister, I... Ačiū, ponė ministrė. Dėkoju visų kolegų vardu. Mums tikrai padarė įspūdį jūsų atsidavimas politiniai darbo tvarkiai, kurią e, ketinate vykdyti per, kel, per ateinančius mėnesius. E, jūs apimate, jums tenka dirbti daugybėje sričių, bet manau, kad tai gerai, nes tokiu būdu galima taikyti integruotą požiūrį. Uh, Manau, kad kiekviena iš mūsų institucijų turi savo darbo tvarkę. Ir mes norime užtikrinti, kad žmonės Europoje galėtų gyventi geriau. Tačiau taip pat reikės visas mūsų pastangas sieti su bendradarbiavimu, su visomuoju bendradarbiavimu, kad būtų sukurta sinergija. Ir mes tikrai žavėmės jūsų atsidavimu Ir žinau, kad jau spalio mėnesių numatyta svarbių renginių ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai dirbsime draugę. Ačiū. Dabar poros minučių pertrauka ir tuomet e, imsimės dešimtojo darbo tvarkės punkto. Well,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 Can we start, uh, can we continue simply? Kolegos, tęsėme darbą. Norėčiau, kad visi sugrįžtų į savo vietas ir mm, norėčiau imtis dešimtojo darbo tvarkės punkto. Vakar jau minėjau, kad iš Europos parlamento pirmininko sulaukėme laiško. Jis buvo išsiuntinėtas visiems komiteto pirmininkams. Ir ten kalbama apie šeštosios kadencijos parlamento prioritetus bei dabartinės kadencijos prioritetus. Ir tame laiške iš mūsų prašo iki rugsėjo 9 pateikti komiteto informaciją pagal 210, 59 ir 66 darbo tvarkos taisyklių straipsnius. Tai yra, mes turime pateikti visus pakeitimus. Ir kad patenkintumėme šį, kad atsakytume į šį laišką, sekretor, mūsų sekretariatės parengė laiško projektą kuri, kuris susidaro iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje pateikta informacija susijusi su netidėliotiniais klausimais. Jais mes privalome atsakyti, sureaguoti juos. Šią informaciją turime išsiųsti iki rugsėjo 9-osios, o kita laiško dalis liečia politinius prioritetus. Ir antrąją laiško dalį galime išsiųsti toliau. Galima nuspręsti ir iš viso jo nesiųsti. Gal, turėsime nuspręsti. Laiško projektą vakar aptarėme koordinatorių posėdyje. Jį taip pat pakeitėme e, žaliųjų guė e ir EPP frakcijos pasiūlymų pagrindų. Taigi atsižvelgėme į koordinatorių pasiūlymus ir šie pasiūlymai buvo vakar vakare jums išsiuntinėti elektroniniu paštu. Ir jūs tikrai juos turite. Taip pat norėčiau Jūs pranešti, kad pirmoji laiško dalis koordinatoriams neiškėlė jokių kliūčių. Mums regionų komitetui svarbiausias klausimas yra solidarumo fondas. Mūsų nuomonė, jo darbas nėra kontroversiškas. Man pačiai atrodo, kad mes galėtumėme nusiųsti abi laiško dalis, dviejų dalių laišką parlamento pirmininkui. Ir taip pat norėčiau pasakyti, priminti jums, kad jeigu norite kažką pakeisti, turėtumėme galite įsiskaityti į antroją laiško dalį. Ten išdėstyti mūsų planai. Taigi mes tai aptarsime ir tikiuosi, kad įvyks išsamios diskusijos. Galbūt netgi netolimoje ateityje. O šiandien galėtų įvykti pirmasis pasikeitimas nuomonėmis ir galbūt mes, galbūt mums pavyks susitarti dėl antrosios dalies ir mes galėtume jas tą laišką išsiųsti vienu metu. Taigi norėčiau dabar pasiūlyti pasvarstyti antrąją laiško dalį, nes mūsų komitetas gali nuspręsti, ar mes ką nors dar pridursime, ar siūsime tą laišką, laiško projektą, kaip jis paruoštas. Taigi, norėčiau išklausyti narių nuomonės. Ir ponia Krel. Ačiū, Danuta. Du aspektus norėčiau paliesti. Jau vakarą apie tai kalbėjau per diskusiją su komisaru ir šiandien, kai diskutavome su pirmininkaujančias šalies atstovė, taigi solidarumo fondas. E, viena aišku, kad taryba čia nenori kišti nagų. Tikrai sveikinčiau, jeigu mes šį aspektą aštriau įrašytumėme mm, atitinkamą frazę, negalime palikti e, regionų bėdoje, nors, nors parlamentas ir daro, bet kažką, bet taryba nenori imtis jokių veiksmų. Mes negalime savo kaip parlamentas leisti susitaikyti su tokiu tarybos neveiksnumu. Ir antra, kaip girdėjau, komisija ketina didžiausia ir svarbiausia e, dėmesį skirti e, sanglaudos politikai po 13 e, metų ir netgi sukurs atskirą darbo grupę Ten bus e, atstovaujami visi, kas tik įmanoma. Regionai, e, taryba, e, mokslininkai, ekspertai, bet ne parlamentas. O po to, kai mes išgirstame, kad komisaras nori išklausyti mūsų nuomonės ir jį domina mūsų pozicija, tai reiškia, kad padėtis nėra adekvati. Taigi mes turime pareikalauti gauti vietą šioje darbo grupėje. Tai yra mažiausia, ko galima pagėdauti. Mes atstovaujame visus e, Europos regionus, mes esame demokratiškai išrinkti šių regionų atstovai. Todėl gal pavyktų įrašyti šį aspektą į laišką arba kažkaip kitaip pareikalauti, kad e, tokia vieta mums būtų suteikta. Ačiū, ačiū iš komentarą. Kaip suprantu, jūs norėtumėte aštresnės formuluotės dėl solidarumo fondo ar kažkokių pakeitimų. Tiesiog pabrėžėte, kad tai yra svarbu. Tikrai nekyla jokių problemų. Na, aišku, jūs ir pati galite savo pasiūlymų pateikti, atsižvelgsime jūsų kitą komentarą dar poros transportą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau prisiminti tas, kas buvo ankstesnėje laiško versijoje ir ko neliko, būtent e, testinės e, krizės įveikimo priemonės. Man atrodo, kad dėl jų jau tarsi susitarta, mūsų nuomonė labai svarbu užtikrinti dialogą tarp parlamento ir komisijos rengiant pasiūlymus dėl sanglos politikos ateities. Be abejo, mums reikia keistis nuomonėmis, mums reikia derinti veiksmus ir toks aspektas turi būti laiške. Kaip suprantu, jūs norite, kad vyktų krizės įveikimo priemonių stebėjimas ir kitą aspektą taip pat įtrauksime. Dar komentarų? Prašom. Ponas Oro. Ponia Oro. Yes. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, je, je, je... Ačiū, ponia pirmininkė. Aš neprieštarauju parengtam laiškui, jo versijai, sakiau tą vakar per koordinatorių posėdį, tačiau turiu tokį klausimą. Ar nebūtų galima viską suformuluoti aiškiau ir konkrečiau, ypač apie tai, kokių naujų veiksmų, kokios naujos politikos tikimasi? Juk sakoma, kad Tai yra nauja politika, galima kalbėti apie žalėją ekonomiką, apie atsinaujinančią energetiką ir panašiai. Mes tą randame iš dalies ir žaliųjų pasiūlyme, bet manyčiau, kad mums kaip regionų vystimusi komitetui reiktų regionų plėtros aspektą ypatingai pabrėžti ir mes ne tik turėtumėme tą daryti, mes privalome tai padaryti. Uh, uh, Gal galėtumėte konkrečiau, ką mums reiktų padaryti? Tikrai pritariu jūsų nuomoniai, kad mums reikia diskusijos apie politikos ateitį. Tokia diskusija tikrai vyks, be abejonių. Tai vienas iš didžiųjų mūsų laukiančių uždavinių Taigi įtraukoje yra dėrybos dėl teisėkuros paketo ir pasirengimas jums. Tačiau jeigu neprie, niekas neprieštarautų, mes galėtumėme ten įrašyti kažką konkretaus apie sanglaudos politikos ateitį. Mes pamatysime įtraukti šį aspektą. Gal mes čia pernelyg formaliai pasižiūrėjome į šį aspektą nes viskas bus daug daugiau negu paprastas pasirengimas, tai reiškia, kad reiks diskusijų, reiks ekspertų nuomonė ir taip toliau. Ar dar komentarų yra? Jan Olbricht, prašom. Ačiū. Norėčiau tam tikrą techninį pakeitimą pasiūlyti antrojoje dalyje. Mes turime tris skirtingus aspektus palietę. Pirmiausia, ką galėtumėme padaryti. Mes atkreipiame dėmesį, kad sudėtinga situacija taryboje ir kad panašios įtampos galima tikėtis ir e, parlamente, kalbama apie sanglaudos fondo panaudojimą ir mums reiktų viską apjungti į vieną, nes tai apjungs ir diskusijas dėl atkūrimo plano ir taip toliau. Ir antras aspektas, pirmininkė, apie tai, ką tik kalbėjo, sanglaudos politikos ateitis. Ir teisė ir šių diskusijų atspindys teisėkuros pakete, kaip politika bus struktūruota ir taip toliau. Gal čia reiktų įtraukti ir teritorinės sanglaudos klausimą, kadangi mes kalbame apie būtent sanglaudos politikos ateitį. O trečiasis aspektas tai kova su gamtos katastrofomis, strategija tokios kovos ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Aš tiesiog norėčiau, kad būtų atskirta dabartiniai reglamentai antra ateitis, teisėkuros paketas ir trečia gamtos katastrofos. Pirmininkė, ačiū. Gal susisiekite su sekretorietu, sekretariatas jūs kreipsis ir patikslinsime viską. Ar yra dar komentarų? Taigi, tai reiškia, šiek tiek užtruks e, pakeitimai, tačiau jau šią pūpėtę jūs gausite naujausią laiško versiją ir jeigu viskas bus tvarkoje, tai ponui Buzekui laiku nusiųsime savo atsakymą. Taigi, ačiū, ačiū labai už diskusiją. Aišku, e, mes per anksti baigėme. Komisijos noriu paklausti. Problema yra tai, kad mes dirbame greičiau, negu esame e, susiplanavę. Taigi, e, palauksime penkias minutės, pasiaiškinsime, ar gali ponas e, Dirgas Akernas atvykti anksčiau, ar autom, gal palauksime iki 11.15, kol iki to laiko, kai ponas Akernas turėtų atvykti. Keletą minučių prašau suteikti man, pabandysiu išsiaiškinti, kokia yra situacija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 Uh, dear colleagues, Mr. Anner is already in the car, so we can... Ponas Ahernas jau yra pakeliui, taigi po 15 minučių galėsime tęsti posėdį. Taigi diskusijoms su juo turėsime daugiau laiko. Taigi 15 minučių pertrauka, taigi be 15.11 tęsime posėdį. Ačiū. Good.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

Dear colleagues, could we possibly resume the meeting? Kolegos, norėčiau pratesti mūsų posėdžio darbą. Ir visiems, kurie yra pirmą kartą išrinkti į parlamentą ir kurie pradėjo darbą regionų komitete, norėčiau pristatyti regionės politikos direktorato vadovą. Tai yra svarbus e, komisijos tarnybų uh, padalinys, tai yra mūsų generalinis direktoratas, mūsų partneris, su kuriuo bendradarbiavame komisijoje. Ir prieš suteikdama žodį e, direktorato vadovui, norėčiau pasakyti, kad Liepos mėnesį komisija patvirtino du reglamentus krizės kontekste, bei taip pat toliau, tęsiant diskusiją dėl supaprastinimo Noriu pasakyti, kad tas klausimas buvo oficialiai aptartas Liepos mėnesį, tačiau dar neįvyko pirmojo pasikeitimo nuomonėmis komitete ir pirmą kartą tai vyksta šiandien. Norėčiau priminti Jums, kad mes nusprendėme e, pranešėjus e, abiem šiais reglamentais skirti atstovus iš EPP Ir jau kalbama, jau minima viena pavardė, bet jos dar garsiai nesakysiu, nes tas asmo dar nepatvirtintas. Taigi direktorius mums papasakos apie situaciją su šiuo reglamentu taip pat ir taryboje. Ir po to įvyks pasikeitimas nuomonėmis ir bus galimybė užduoti klausimus. Prašau. Much, uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau visų pirma padėkoti Jums už kvietimą atvykti šiandien į Jūsų posėdį ir sudalyvauti svarbioje diskusijoje. Ir šiaip mm, noriu pasakyti, kad aš esu visada Jūsų paslaugoms, jeigu turėsite kokių klausimų. Uh, man. Po rinkimų įvyko, e, jūsų komitetas atsinaujino. Norėčiau palinkėti jums visiems kuo geriausios kloties jūsų darbe, dirbančiame komitete. Ir aš noriu ypač šiltai pasveikinti ir palinkėti sėkmės jums, ponė pirmininkė, šiame naujame daug e, pastangų reikalaujančiame poste. Man atrodo, kad mūsų laukia tikrai labai įdomus, įdomus keli ateinantis mėnesiai. Ne tik dėl to, kad dabar vyksta ekonomikos krizė ir mums, dėl to, ką mums reikia nuveikti jos kontekste, bet taip pat ir mąstant apie mūsų politikos plėtrą ateityje po 2013 metų. Darbas šioje srityje jau prasidėjo daugelie valstybių narių, daugelie institucijų, bei taip pat komisijoje Ir aš manau, kad mums reikia drauge aptarti, kaip drauge bendradarbiaudami mes galėsime užtikrinti partnerystę. Taigi, kaip jau minėjau, mūsų laukia tikrai labai įdomus ir daug iššūkių mums pateiksantis metai. Jūsų komitetas iš ties yra svarbiausias mūsų generalinio direktorato partneris. Be abejo, mes dirbame ir su kitais komitetais. Biudžeto komitetu, biudžeto kontrolės komitetu. Bet kaip ten bebūtų, jūsų komitetą laikome svarbiausių savo partnerių. Ir su ankstesne mūsų komisijos nare, mūsų vadove. Mes visapusiškai siekiame tobulinti ryšių su jūsų komitetu ir siekti, siekime partnerystės. Ir nebejoju, kad naujasis komisaras dirbs tą pačią kryptimį. Praeitie, ypač nesenoje praeitie, šis komitetas, jūsų komitetas dingas mums, labai palaikė mus, Ir aš esu ypač dėkingas Jums už Jūsų komiteto parodytą paramą mūsų pasiūlymams, kuriuos pateikėme praėjusiu metu lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Mes turėjome juos e, svarstyti skubos tvarka, nes siekėme kiek įmanoma spartesnį jų gyvendinimo. E, Ir ta proga parlamentas keletą kartų išreiškė susirūpinimą dėl to, kad fondų valdymas, mūsų politikos įgyvendinimas vietoje praktiškai turėtų būti supaprastintas. Ir norėčiau nuo pat pradžių pasakyti štai ką, kad mes siekiame to paties tikslo. Ir man ypač džiugu, kad šiandien turiu galimybę pristatyti jums e, mūsų planus. E, šioje srityje. Be abejo, mes žinome, kad Europos parlamentas nori dalyvauti teikiant visas politikos iniciatyvas nuo pat pradžios. Ir mes esame pasiryžę daryti viską, kad taip ir būtų. Norėčiau keletų žodžių pristatyti mūsų pasiūlymus ir uh, E, bandymą, apie, ir pakalbėti apie bandymus supaprastinti teisės aktus krizės kontekste. Daugelis iš jūsų tikriausiai prisimenate 2008 antrąją pusę, kuomet draugę su kolegomis iš valstybių narių pajutome, ką praktiškai reiškia politikos įgyvendinimas ir su kokiais sunkumais ir problemomis susidūrėma įgyvendinant tą politiką vietoje. Ir būtent praėjusiu metu antroje pusėje ėmėme svarstyti, kaip nuo 2007 iki 13, šiuo laikotarpiu iki 13 metų galėtume supaprastinti politikos taisyklės, bent jau tais atvejais, kurie reikalauja netidėliotino dėmesio. Uh, Ir toks vienas ryškiausių pavyzdžių praėjusiais metais buvo taisyklės reglamentuojančios pajamas duodančius projektus. Kaip kalbu apie tas taisyklės naudos gavėjams bei mm, administracijai dirbančiai regionuose. Ir po to pateikėme pasiūlymą, kuris buvo, kuriam buvo vienbalsiai pritarta. Mes nusprendėme netaikyti šių reikalavimų mažiems projektams, net jei tai yra įplaukų duodantis projektai. Tai, tai leido mums sutaupyti labai daug, pavyzdžiui, administracijos sąskaitą. Kalbu apie išlaidų stebėseną ir mes e, laikomės kai kurių bendrų taisyklių kalbant apie bendrai apie situaciją, mes kai kurią taisyklių galiojimą išlaikėme. Taigi, kai kurioms valstybėms tai tikrai buvo didelis palengvinimas, kalbu apie administracinę naštą. Tokia buvo pradžia. Toliau kalbant apie pirmąjį krizės priemonių paketą, kurį komisija patvirtino praėjusiu metu e, gruodžio mėnesį, mes pateikėme antrą pasiūlymų rinkinį, kurio tikslas buvo supaprastinti taisyklės. Šį pasiūlymą pateikėme po, po didel, daugybės konsultacijų su ekspertais valstybėse narėse, su ekspertais, kurie dirba vietoje. Mes surinkome daugybę informacijos ir patarimų taip pat ir iš jūsų komiteto, nes būtent jūs atstovaujate žmonės, kurie dirba regionuose vietoje ir rūpinasi regionų plėtra ir jie yra didžiausi naudos gavėjai. Pasiūlymai, kuriuos mes suformulavome praėjusiu metu pabaigoje, jau patvirtinti. Mes atitinkamai pakeitėme įgyvendinimo taisyklės, kurios yra išdėstytos komisijos reglamente ir pasinaudojome šią galimybę taip pat peržiūrėti komisijos reglamentą ir išsiaiškinti, ar nebūtų galima dar kai ko supaprastinti. Ir vėlgi tarėmės su ekspertais iš valstybių narių šiuo klausimu. Ir mūsų diskusijos vainikavosi trečiuoju pasiūlymu dėl supaprastinimo. Ir būtent šį pasiūlymų paketą šiandien ir svarstome kalbant apie organizacinius aspektus, kaip mes dirbome, mes dirbome regi regionų direktorate, tuo užsijėmė nedidelė darbo grupė, kuri viską kontroliavo ir aiškinosi, ką galima būtų supaprastinti. Tačiau siekiant užtikrinti geresnius ryšius su pačiais regionais, paprašėme ekspertų iš regionų, kurie užsijima mūsų politikos valdymu ir jos auditu. Mes paprašėme jų atvykti į Briuselį diskusijoms. Taigi buvo sudaryta ekspertų iš valstybių narių grupė, ten buvo atlikta nemažai darbo, taip pat palaikėme ryšius su regiono asociacijomis ir dirbome su regioniniais ekspertais. Visų, visų šių diskusijų dėka gimė naujas paketas, kurį šiandien ir svarstome, uh, ir ten yra patikta taip pat pasiūlymų, kaip pakeisti taisyklės. Ir jeigu šis trečias pasiūlymas bus patvirtintas, mes vėlgi atitinkamai koreguosime gyventinimo taisyklės, kad būtų atsižvelgta į mm, pakeitimus reglamente. Aš tikiuosi, jog dirbdami drauge, aktyviai dirbdami drauge, metų gale galėsime pasakyti, kad uh, Mes dabar puikiai žinome, ką galime dar nuveikti iki 2013 metų. Išskyrus tuos atvejus, jeigu atsirastų kažkas, kas būtų visiškai neprimtina, jeigu paaiškėtų labai aiškios e, klaidos, e, tos taisyklės turėtų galioti būtent 2007-2013 metų lėšoms. Kodėl turėtume toliau to nebetaikyti? Todėl, kad e, taisyklių keitimas, kuomet jau žaidimas vyksta, paprastai sukelia daug maišaties. Ir todėl mes turime laiku apriboti tai, ką galime nuveikti. E, aš dabar galiu kaip pastabą pasakyti, kad jau matome per šią vasarą, kad tai, ką mes jau nuveikė, pradeda veikti vietose. Aš matau vis daugiau paraiškų, kurios yra patenkintos ir tai nuteikia mus optimistiškai, galvojant apie tos politikos įgyvendinimą, ypač e, krizės akivaizdoje. Dabar perinant konkrečiau prie mūsų pasiūlymo, Kaip sakiau, jį reikia žiūrėti ekonominės krizės kontekste ir todėl to pasiūlymo tikslas yra dviejopas. Visų pirma, taip, norime supaprastinti politiką, norime išbraukti iš taisyklių tuos dalykus, kurie yra perviršiniai, nereikalingi, kurie veda prie uh, sudėtingumų ten, kur jų visai nereikia bet tuo pat metu mes norime, kad tas supaprastinimas padėtų paspartinti projektų įgyvendinimą vietoje. Taigi būtent e, tokio dvigubo tikslo mes ir siekiame, pateikdami šį e, supaprastimo pasiūlymą ir todėl prie to pasiūlymo dar yra du kiti pasiūlymai, apie kuriuos aš vėliau pakalbėsiu. Visų pirma, supaprastimas. Čia mes įvedėme svarbių projektų kategoriją struktūriniuose fonduose, nes labai daug pinigų būtent tokiems projektams yra išleidžiama. Pirmasis žingsnis, kurį supaprastiname, yra štai koksai. Yra tik tai viena 50 milijono eurų riba visų tipų E, svarbiems projektams. E, mes šiandien kol kas turime 25 milijonus ribą aplinkosauginiams projektams, kitiems projektams yra 50 milijonų projektų ir at, atvirai žiūrint į kitus e, įvairiausius fondus, buvo labai sunku susigaudyti, kas yra aplinkosauginis projektas, kas ne. Todėl visą tai išbraukėme, numatėme, kad yra vienas svarbių projektų tipas, jo riba yra 50 milijonų. Ir aš manau, kad visi pripažins, kad tai yra labai svarbus supaprastinimo projektas žingsnis, kuris pašalins daug nesusikalbėjimo. Kitas dalykas, mes norėjome supaprastinti tų pagrindinių stambių e, projektų, kurie yra svarbus e, nacionaliniu ar bendruomeniniu mastu valdymą. Pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie autostradą ar geležinkelį, kuris eina per keletą regionų. Dabar tas projektas jau gali būti pristatomas kaip vienas, vieningas projektas. Anksčiau to nebuvo galima padaryti ir mūsų patirtis rodė, kad dirbtinai tai keldavo daugybę komplikacijų. Taigi, tai, kas e, yra logiška, įgyvendinama, turi dabar ir būti taikoma praktikoje. Mes taip pat padidinome lankstumą, kai eina kalba apie tuos didžiuosius projektus, e, kad būtų galima lengviau taikyti vadinamą automatinę decommitment rule. E, dabar numatėme, kad e, išimtys tokiems dideliems projektams, kad ta išlyga kuri dabar gali būti taikoma tik tai tada, kai komisija patvirtina tą projektą, dabar bus galima taikyti tą išimti nuo to momento, kai projektas yra pateikiamas. Nes mes matėme, kad dažnai projektai laikui bėgant pasidaro tokie sudėtingi, kad užtrunka ilgiau negu tris mėnesius, kol jisai sulaukia patvirtinimo. Ir tais atvejais ta išlygos taisyklė nebuvo taikoma, o dabar bus galima ją taikyti ir valstybėms narėms tai palengvins gyvenimą ir padės joms paspartinti e, tokių didžiųjų svarbiųjų projektų pateikimą. Praktikoje tai reiškia e, realų palengvinimą administruojant projektus. Mes taip pat supaprastame taisyklės dėl programų peržiūros. Tai yra ypatingai aktualu, kai kalbama apie programas, kur e, atsiranda pakeitimai, kurie realiai nėra ypatingai svarbus. Paprastai išlaidos e, programoje yra leidžiamas, kai programa yra patvirtinama, bet pagal taisyklės, jeigu jūs paskui tą programą šiek tiek keičiate, kas yra visai normalu, ypatingai kai kalbame kri, apie krizės laikotarpį, kai reikia prisiderinti prie naujos situacijos. Taigi, dabar, kai iškyla reikalas tą programą truputėlį keisti, viskas, ką jūs darydavote, būdavo laikoma reikalingų E, gana plataus įvertinimo, kol bus galima priimti tą sprendimą. E, kodėl tai buvo daroma? E, nesunkiai paaiškinama. Ir dabar krizės metu visiškai aišku, kad tokio plataus įvertinimo visiškai nebūtina taikyti. Būtent taip ir bus elgiamasi ateityje kai projekte yra nežymus pakeitimai. Na, pavyzdžiui, Lietuvos atveju e, yra projektas statyti stadioną. E, pirminėme projekte buvo numatyta, kad jame bus 10 tūkstančių žiūrovų, paskui e, pradėjus projektą paaiškėja, kad e, būtų geriau 12 tūkstančių, tai pagal naujasias taisyklės būtų nustatyta nauja data, kada bus galima e, šitą pakeitimą pradėti finansuoti, tai dabar tokios taisyklės nebebus, tik tai tada, jeigu esminiai nauji finansavimo dalykai iškyla, tada reikės leidimo. Taigi, e, o kalbant apie energetikos projektus, tad čia mes taip pat supaprastiname ir tas tai, taisyklės supaprastintas energetikos projektams, atsinaujinančios energetikos projektams taikome supaprastinės taisyklės, tai yra labai aktualu krizės laikotarpiu. Ir <clears throat> čia eina kalba apie veiklos rūšis, kurios iš savęs jau generuoja daug naujų darbo vietų. Antra vertus, egzistuoja taip pat daugybė E, taisyklių, kurios e, vedė prie didelių nesusipratimų tarp įvairių regionų, tarp atskirų valstybių narių. Buvo ta vadinamoji išlaikymo taisyklė, kai buvo galima paimti subsidiją, aš ją investuoju ten, paskui paimu kitą subsidiją, paskui vėl kažką su tais pinigais. E, Ir e, buvo tada operuojama tais vadinamaisiais e, išlaikymo laikotarpiais, periods of retention. Dabar, kai e, suteikiame paramą e, veiklai, kuri yra skirta darbuotojų kvalifikacijos kelimui, apmokymams ir taip toliau, e, šitie laikotarpiai nepraranda prasme ir ši taisyklė išliks tik tai infrastruktūros projektuose ir e, produktyviuose e, investicijose. Todėl e, projektuose, kurie finansuojami iš e, socialinio fondo, kur daug kalbama apie projektus susijusius su švietimu, kvalifikacijos kelmu ir taip toliau, mes e, tada šito atsisakome. Ir pagaliau krizės situacijoje taip pat yra svarbus kitas pasiūlymas. Mes siūlome, kad tos išlaikymo taisyklės nebus taikomas e, bankroto atveju, kai nėra įtarimo, jog tai susijęs su finansiniais nusikaltimais. Yra ir e, visą virtinę kitų supaprastinimo priemonių, e, kur mes ateityje e, projektų generuojamą pelną stebėsime tik tol, kol projektas vyksta, o ilgiau to nepratesime. Mes taip pat e, supapra, e, supaprastinome ataskaitų teikimo taisyklės. Kai kuriuose regionuose e, į jas buvo žiūrima kaip į pernelyg didelę naštą. Ir taip pat sumažinome garantijų apimtis, nes anksčiau tik tai banko garantijos buvo galimos, o dabar uh, ateityje galima bus jau pri, priimti ir valstybių e, teikiamą garantiją ar e, viešų nebankinių institucijų garantijas. Yra ir dar du e, pasiūlymai, kurie yra greta to supaprastinimo paketo. Vienas pakeitimas yra susijęs tiesiai su krize, o antras yra susijęs su mūsų tam tikrą nesėkmę arba trūkumų, kurį atradome mūsų taisyklėse. Taigi pirmuoju 2090 metams mes siūlome suteikti galimybę 100 procentų e, reinvesticijų galimybę kai kuriems projektams. Čia noriu iškart pasakyti, neina kalba apie esminį kofinansavimo taisyklių pakeitimą. 2009-2010 metais taikoma taisyklė jokiais būdais nekvestionuoja kofinansavimo principo, bet mes čia tiesiog siūlome tam tikrą avansinį finansavimą 90 metams, kad valstybės narės, regionai galėtų tuo iš ankstiniu finansavimu galėtų pasinaudoti pinigų likvidumu būtent tais metais. O po 90 metų į laikotarpio e, pabaigoje visa tai turės būti kompensuota, vėl atstatyta E, pusiausvyrą į normalų kofinansavimo lygį. E, sakau tai dabar labai aiškiai, nes kol kas dėl šio pasiūlymo yra tam tikrų nesusipratimų. Taigi, komisija savo e, komunikate apie bendrą nusiteikimą kovoti su nedarbu šitą pasiūlymą akcentuoja. Ir e, tuos pasiūlymus turime matyti augančio nedarbo kontekste, kai reikia labai greitai veikti valstybėse narė. Na ir pagaliau mes siūlome šiek tiek pakeisti e, kaimo plėtros reglamentą truputėlį ir kalba čia eina e, E, apie paramą būsto statybai e, kai kurių bendruomenių e, nariams. Konkrečiai eina kalba dažnai apie Romų bendruomenę. Ir šia prasme mes reaguojame į parlamento prašymus ir e, reaguojame į mūsų pačių analizės rezultatus, nes pamatėme, kad e, Tai projektai, kurie susiję su būsto statyba, pirmiausia, miestų vietovėse, neveikė e, veiksmingai, kai kalba eina apie tas marginalizuotas, marginalizuotas bendruomenės, kurios dažniausiai gyvena kaimo vietovėse. Tai štai tokius pasiūlymus mes visų pirma ir turime galvoje, Pirmoji diskusija dėl jų prasidėjo vakar taryboje. Įdomu buvo stebėti mūsų valstybių narių pirminę reakciją. Pats aš e, taryboje negalėjau tose diskusijose dalyvauti, bet mano kolegos man sako, kad kalbant apie e, supaprastimo taisyklės, tai ko gero kaip ir buvo galima tikėtis, E, reakcija taryboje e, didžiulė e, dauguma buvo pozityvi, nors yra ir pasiūlymai eiti dar toliau negu kad mes siūlome, bet turiu pasakyti, kad jokių problemų neiškyla dėl supaprastimo paketo. Bet taryboje vakar išsiskyrė nuomonės konkrečiai dėl 100 procentų finansavimo iš Europos solidarumo fondo. Ir su ponu Sametskiu aš apie tai jau kalbėjusi ir kalbuosi su jumis šiandieną. Pažiūrėsime, kaip situacija vystysis per ateinančias kelias dienas. E, jūs žinote, kad e, taryba 9 rugsėjo dar kartą posėdžiaus ir ten vėl kalbėsime apie supaprastinimų paketą. Na, o kalbant apie e, kaimo plėtros e, fondo taisyklių pakeitimą dėl Romų bendruomenių, mes tuos dalykus e, svarsysime kiek vėliau. O 11 rugsėjo įvyks trišalis susitikimas tarp parlamento tarybos ir komisijos atstovų, kur mes tuos klausimus ir aptarinėsime. Žinoma, mes e, komisijai pranešėme apie tai, kas vyko taryboje vakar. Aš tuoj pat susitiksiu su savo kolega iš užimtumo generalinio direktorato, kur kalbėsiu apie Europos regioninės plėtros fondą. Na ir galvoju, kad rugsėjo e, pradžioje, pirmojoje pusėje daugiau ar mažiau mums išaiškės jau, kur link mes einame, kokių problemų mes tikimės. Manau, kad pirmoji problema, kuri tikrai iškils, bus likvidumo valstybėse narėse, bent jau kai kuriuose valstybėse narėse, kurias ypatingai krizė palėtė. Uh, Na ir kitas dalykas, kuris taryboje buvo keliamas, kurio nėra mūsų pasiūlyme, yra tos e, vadinamos N plus 2, N plus 3 taisyklės ir keliamas klausimas, ar jos galima bu, e, turi būti taikomas dabar, kaip jau yra numatyta, ar galima ieškoti kažkokiu kitų sprendimų. Tai štai kokia yra padėtis dabar. E, tikrai e, labai nuliūščiau, jeigu nesugebėtume padaryti greitos pažangos su paprastinimo linkme, bet procedūra, kurią mes dabar matome taryboje, leidžia mums spėti, kad tokios pažangos galime tikėtis, na, o dėl 100 e, procentų finansavimo, dėl likvidumo problemų sprendimo, Aš tikiuosi taip pat bus pakankama politinė valia. Tad štai, e, aš jau šiandien jums papasakojau apie tai, ką mes esame nuveikę, bet žinoma, esu pasirengęs ir toliau su jumis dirbti. Ir ne tik ties tuo paketu, kurį jau dabar mes padėjome ant stalo, bet taip pat ir e, dėl kitų klausimų tame tarpe ir dėl pasiūlymų, kas bus po 2013 metų taip pat dėl biudžeto peržiūros ir taip pat dėl to, ką mes ateityje darysime, formuodami mūsų sanglaudos politiką. Tai yra didžiuliai iššūkiai, bet labai įdomus. Ačiū. Ai, ačiū ponui direktoriui. Kolegoms, kurie nėra pakankamai gerai susipažinę, paaiškinsiu kad e, dėl ERDF fondo siūlomas tik vienas e, pakeitimas dėl e, būsto, o kiti lėšų supaprastinimo pakeitimai susijęs su kitais dokumentais, su bendrosiomis lėšų panaudojimo taisyklėmis. Taigi dabar prašau kolegos. Ja, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ponė generaliniai direktoriau, Ačiū Jums labai. Gal mums reiktų žvelgti toliau, negu leidžia oficialios procedūros. Mm, mes kol kas neturime galutinio teksto, tačiau apie tai jau diskutuojame. Iš tiesų tai tik liudyja apie tai, jog geros bendradarbiavimus su komisija tradicijos tęsiasi. Aš atstovauju poną ministeroj, kuris yra pagrindinis pranešėjas Europos regioninio plėtros fondo klausimų. Taigi keletą klausimų norėčiau pateikti. Pirmiausia, ponė direktoriu, situacija yra pakankamai sudėtinga. Iš vienos pusės audito rūmai kritikuoja komisiją už tą didelį klaidų skaičių, o be to Auditorumai nori, kad komisija sugrįžtintų procedūras ir jas griežčiau kontroliuotų. Tai reiškia, kad e, kelias dar turėtų būti susiaurintas, siauresnis nei dabar. Tačiau iš kitos pusės realybė reikalauja, jog elgtumėmės lankščiau. Taigi komisijos padėtis labai sudėtinga. Jai reikia suderinti abu reikalavimus. Iš vienos pusės užtikrinti geresnę kontrolę, iš kitos padaryti procedūras lankstesnės ir atvėsnės. Na, pavyzdžiui, e, komitete, biudžeto kontrolės komitete kalbama apie tai, ar lėšos panaudotos tikslingai, ar tikslingai jos panaudotos europiniu ir nacionaliniu lygmeniu, nes lėšų tikslingumo, e, tik, lėšos gali būti panaudotos tik tam tikriems tikslams, šie tikslai yra skirtingi, skirtingose lygmenyse, bet to tie laikini pakeitimai būkštojų gali nebūti tokie laikini, jie gali padaryti įtaką diskusijoms dėl sanglaudos politikos ateities. Mes negalime dabar padaryti lankstesnių procedūrų, o po dviejų metų grįžti prie griežtesnių. Taigi, jūsų dabartinis pasiūlymas iš dalies keičia esamą sistemą, ji turėtų tapti lankstesnė, atviresnė, be to daugiau atsakomybės būtų perduodama valstybėms narėms ir naudos gavėjams, kadangi būtent jie yra atsakingi už projektų įgyvendinimą lėšų panaudojimą. Taigi mes galime padaryti sistemą paprastesnę, tačiau jūs turite prisimti daugiau atsakomybės. Taigi yra tokia pagrindinė e, filosofija. Taigi klausimas, kaip į tai reaguoja valstybės narės? Ar jos sutinka prisimti didesnę kontrolę, daugiau atsakomybės? Ar jos sutinka su didesniu lankstumu, bet kartu ir didesnė atsakomybė ir griežtesnė kritika? Taigi, ponė direktoriau, kiek toli galite eiti tam tikrų nu, ir pasinaudoti ne visai diplomatinėmis priemonėmis. Paaiškinsiu. E, mes suprantame, kad taryboje yra daug sunkumų. Laukime galutinio teksto. Gali būti, jog e, bus daug sunkumų su RDF, net jeigu sistema ir nepasikeis kadangi po dviejų metų valstybės narės susidurs su daug didesnėmis problemomis. Kadangi 8-9 metais jos mokės mažiau, tačiau 10 turės mokėti daugiau, taigi kompensuoti tai, ką gavo 8-9 metais. Taigi lėšos e, tarsi bus gaunamos paprasčiau, tačiau pati sistema nesikeičia. Taigi tai yra problema ir kiek ilgai viskas truks. Manote, ar pavyks įveikti šį sunkumą, sakyčiau taip, ko mes galime tikėtis dabar. Žinoma, nenoriu varyti jūsų į kampą ir neraginu kitų to daryti, kadangi linkiu kuo didžiausios sėkmės jūsų darbose. Ačiū, Džiordžios Tabakakis. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė generalinė direktoriau. Pirmiausia, ačiū komisijai už tai, kad pradėjo tą ilgą ir sudėtingą supaprastinimo procedūrą. Manau, kad kiekvienas iš mūsų čia ją palaiko. Tre, dabartinis pasiūlymas yra trečias. Manyčiau, jog jis tikrai padidės teisinį saugumą valstybėse narėse ir padės greičiau įsisavinti fondų lėšas. Dauguma pakeitimų kuriuos siūlo dabartinis pasiūlymas, yra labai reikalingi, sveikintini, jie tikrai supaprastins kasdienį Europos fondų valdymą. Jūs atkreipėdėmėsi į keletą aspektų. Pirmiausia, e, supaprastinti tą ribą dėl didelių pro, projektų vykdymo, dėl projektų generuojamos vertės dėl energijos efektyvumo e, susijimo su energetiniais projektais ir atsinaujančia energija būstuose. Taip pat jūs e, norite daugiau lankstumo vykdant didelius projektus, statant būstus, ypač Romų atveju tiek kaimo, tiek miesto vietovėse. Tačiau norėčiau pakomentuoti esminį pasiūlymo aspektą - 100 procentų bendro finansavimo ribą iš mm, regioninės plėtros fondo. Ir su tuo susiję keletas klausimų. Keletas šalių, e, kurios sunkiausiai nukentėjo nuo krizės, jaučia didelį, didelę lėšų stoką ir joms sudėtinga įgyvendinti jau vykdomus projektus. Man atrodo, kad komisija suvokė, kad problema egzistuoja. Man kelia nerima siūlomas, e, siūloma 100 procentų riba keletai ateinančių metų, kadangi bus apimami tik maži, paka, mažesni projektai. Ir be to šis sprendimas paliečia tik tai vieną E, e, aspektą problemų, kurios sukėlė ekonominė krizė. Ir bus panaudojamas tik lėšos iš vieno fondo. Ir e, daugiau lėšų nebus suteikiama. Be to, iš dabartinio pasiūlymo daugiau naudos gaus uh, ekonomiškai stiprios valstybės, kurios galės rinkti didesnius projektus ir uh, Tuo tarpu skurdesnės valstybės negalės e, tikėtis gauti tiek daug lėšų, nes nesugebės jų įsisavinti. Kolega, prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti štai ką. Džiaugiuosi, kad praėjus visai nedaug laiko mes vėl svarstome klausimą, su kuriuo uh, komiteto nariai yra neblogai susipažinę. Tam tikrą prasme mes netgi darome spaudimą, kad būtų supaprastinamos taisyklės, kad būtų dirbama tą kryptimi. Be abejo, aš suprantu pono Olbrichto susirūpinimą dėl audito rūmų. Bet bendrai kalbant, tikriausiai reikėtų nepamiršti, kad geresnės, paprastesnės taisyklės užtikrina didesnį skaidrumą ir auditoriams. Sutinku ir su ponia Ana, kad tas trečiasis pasiūlymų paketas m, mm, tikriausiai turi būti paskutinis, nes dabar jau yra 2007-2013 metų laikotarpio vidurys. Taigi noriu paklausti, kodėl mes nepaspartinome, kodėl anksčiau nedirbome tą kryptimi. Žinau, ponė Achner, kad dirbti nelengva, kad valstybės narės visos dirba skirtingai, bet taip pat tikriausiai galime pritarti ir kitai minčiai. Tarptautinė finansų krizė yra labai ne, negeras, neigiamas dalykas, bet ji leidžia mums ir susikoncentruoti, dirbti vieną kryptimį. Aš manau, kad galiojusios taisyklės buvo tikrai pernelyg sudėtingos, ypač atskirose srityse. Ir pavyzdžiui, kai kurie galimi projektų dalyviai iš anksto atsisakydavo dalyvauti, suvokę, kas jų laukia. Manau, kad turėtumėme džiaugtis naujuoju pasiūlymų paketu ir turėtumėme padaryti viską, kad darbas vyktų konstruktyviai, veiksmingai ir kad rezultatų būtų pasiekta kiek įmanoma greičiau. Taip pat norėčiau išsakyti komplimentą jūsų direktoratui. Mes aptarėme kai kuriuos pasiūlymus šių metų kovo mėnesį ir jie, tie pasiūlymai jau dabar duoda rezultatų. Pamenu, kad buvau pranešėjų ir išreiškiau viltį, kad gali tai būti, o dabar sakau, kad taip ir įvyko ir tai yra geras dalykas. O kalbant apie išlaidų pusę, manau, kad vėl turėtume parodyti tą patį veiksmingumą, kad, kad šalis pajustų, kaip viskas keičiasi gerąją pusę dar krizį nepasibaigus. sunkumų yra ir kalbant apie tarybą, kaip aš suprantu, bet aš manau, jog mūsų komitetas galėtų pagelbėti. Mes galėtumėme padaryti spaudimą, kad, visi, kad visos detalės būtų apsvarsios kiek įmanoma greičiau. Kalbant apie šimtaprocentinį finansavimą, tai tą klausimą reiktų dar aptarti. Tuo tarpu dar ne, nesame susipažinę su, su, su dokumentu. Manau, kad turime išreikšti savo pritarimą ir pasakyti, kad esame pasirengę dirbti viską, daryti viską ir paspartinti, kad viskas eitų tą kryptimį. Svarbu, kad taryba taip pat dirbtų ir kad galėtumėme eiti priekin. Ačiū. Much, Pirmininkas, ačiū, ponas Toira. Ja, äh, ačiū, ponė. Pirmininkė, ponė direktoriaus. Alde frakcijoje egzistuoja nuomonė, kad supaprastinimas yra teigiamas reiškinys, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje norėtumėme, kad būtų įvertintas veiksmingumas Taigi, ar supaprastinimas davė naudos? Taigi, turiu mm, keletą klausimų, bet susitelksiu ties 100 procentų bendro finansavimo problema. Kągi tai reiškia praktikoje? Ar tai reiškia, kad Europos socialinis fondas mokės, išmokės 100 procentų reikalingų lėšų, tačiau iki e, periodo pabaigos e, bus e, tas vadinamasis beprocentinis kreditas gražintas. Ta padarys valstybės narės. Taigi, klausiu, ar apskritai reikia tokio plataus kredito, kadangi ne visos valstybės narės susitarė su dideliais sunkumais gauti kredito, kredito, o jeigu mes kalbame apie veiksmingumo kontrolę, tai bendras finansavimas yra labai svarbus veiksmingumo priežiūros instrumentas, kadangi egzistuoja, tarkim, 20 procentų bendro finansavimo riba ir jį labai svarbi. Projektai gali nefunkcionuoti dėl įvairiausio priežasčių. Viena iš tų priežasčių gali būti, kad kai kurie regionai nenori e, finansuoti projekto savo lėšomis, kadangi jie nemano, kad šis projektas būtų naudingas regionai. Tačiau, kai jie gaus 100 procentų lėšų, tai gal tiesiog uh, automatiškai ims jį įgyvendinti. Taigi, skeptiškai reaguoju į ketinimus atsisakyti bendro finansavimo, taigi noriu, kad komisija patikslintų, ar vėliau reiks gražinti tą bendro finansavimo dalį, ar kažkas kita turima omenyje. Gal dabar ponas direktorius atsakys. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, dėl pono Olbrichto klausimų. Taip, visiškai aišku. Supaprastinimas, kurį dabar pradedame taikyti, yra toksai dalykas, kurį norime išlaikyti ir ateityje. Bendra tendencija mūsų politikoje turi būti lankstumo tendencija. Ir todėl iš tikrųjų, ponas Kirilovai, aš ir sakiau, šitą paketą taikysime 9-13 metų laikotarpiai, bet norėtume su paprastinimo pastangas tęsti ir po 2013. Ir aš asmeniškai bent jau tikiuosi, kad laiko tarpiai po 2013 mes šią prasme galime nuveikti daug daugiau, jeigu viską dabar darysime teisingai, negu kad reikėtų vėl iš naujo remontuoti egzistuojančius reglamentus. Taigi, todėl aš manau, kad tai, ką mes darome dabar, yra taip svarbu, ateities mechanizmams. Dabar kalbant apie audito rūmus. Kartais iš jų mes gauname arba pagristai, arba nepagristai priekaištus, kad, na, jeigu jau jūs savo teisės aktus taip sudėtingai rašote, tai tada mes, kai tikriname, matome, kad jas, tas taisyklės labai sunku ir taikyti, todėl atsiranda visokių nukrypimų. Bet e, problemas, mano manimu, yra gilesnės. Aš asmeniškai galvoju, kad reiks mums patiems užduoti visą virtinę labai rimtų klausimų. Kol kas aš atsakymų į juos ir pats nežinau. Duosiu jums pavyzdį, vakar man iškėlė tokį klausimą. Štai, kaip pažiūrite į e, politikos įgyvendinimą valstybėse narėse ir pažeidimus, kurie ten atsitinka. Aš sakyčiau, kad apie 60 procentų tokių pažeidimų yra susijęs su viešaisiais pirkimais. Tada iškyla klausimas, ar iš tikrųjų yra sanglaudos politikos užduotis būti policininku viešųjų pirkimų srityje. Ar yra galbūt kitokių būdų, kurie galėtų padėti mums spręsti viešųjų pirkimų problemą? Štai koksai klausimas, kuris yra absoliučiai esminis politinis klausimas, kurio mes negalim paprasčiausiai vienu brūkšniu nubraukti ir išspręsti. Ir mes turėsime spręsti jį platesniam politiniam kontekste. Taip pat yra štai koksai reikalas. Mes norėtume, kad visa kontrolės sistema remtųsi daug daugiau pačių valstybių narių ir regionų e, pastangomis, sistemomis. Nežinau, kaip mes tą vadinsime, bet mes turėsime sudaryti kažką, kad tais atvejais, kai matome, kad viskas vyksta tvarka, tvarkoj, gerai, mes pademonstruosime, kad mes tikime, pasitikime ir leisime viskam vykti, išskyrus tuos atvejus, kur gauname signalų, kad kažkas ne taip. Taigi, visi tie dalykai yra mano darbo tvarkėje ateities diskusijoms. Čia neina kalba apie dabartinį paketą. Na, Ir dar vienas dalykas. Labai svarbios iniciatyvos regionų plėtros srityje yra būtent tos iniciatyvos, kurios išeina, iškyla iš pačių regionų. Ir čia regioninės plėtros kontekste mes turim vėl iš naujo pagalvoti, o kaip paskatinti tas vietos lygmens iniciatyvas ir uh, mūsų srityje ir kaip jos gali įsirašyti į bendrą plačiąją strategiją, kurią žinoma irgi reikia apibriežti. Ir vėlgi tai yra užduotis, kuri iš karto klausia mums, užduoda mums dar vieną klausimą. O kaip, jeigu einame į vietos lygmenį, kaip mes turime užtikrinti, kad dabar esamos taisyklės būtų tokios, kad jos neblokuotų vietinės iniciatyvos. Tai štai kokie klausimai yra, mano nuomonė, labai svarbus ateičiai. Na, o dabar tas lokomotyvas, kurį mes pastatėme ant bėgių, juda tolesnio supaprastinimo keliu, mes toliau dirbsime su regionais, dirbsime taip pat su jumis kaip tų regionų atstovais, žiūrėdami, kaip toliau galėtume reikalus tobulinti šitoj srity. Taip, palaipsniui tai turėtų privesti prie visos sistemos pakeitimo. Ponas Tavrakakis kalbėjo apie 100 procentų uh, kofinansavimo proporcija ESF projektuose. Ir turiu pasakyti, kad taryboje yra grupė valstybių narių, kurie labai aiškiai sako, ačiū Jums už šią iniciatyvą, mes susidurime su likvidumo problemomis. Bet tuo pat metu sako, kad ESF yra pernelyg nedidelis fondas, kad mus išgelbėtų šitoje situacijoje. O tai reiškia, kad ta mintis susitelkti tik tai ESF turėtų būti permastyta, pagalvota, o kodėl būtent ten reikia taisyklę taikyti. Todėl, kad dabar krizės atveju, kai kyla nedarbas, būtent ESF priemonės yra labai reikalingos. Kai kalbam apie Europos Anglaudos fondą, kitus fondus, tai ten priežasis, kodėl lietai viskas vyksta, yra ne lėšų trūkumas, o kiti dalykai. Pavyzdžiui, kaip tie projektai yra siūlomi, kaip jie patvirtinami ir taip toliau. Taigi, pati mintis sukurti valstybėms narims pakankamą likvidumą, ypatingai toms, kurios smarkiai nukentėjo nuo krizės, kad jos galėtų tuoj pat nedelsint veikti, ta mintis yra pagrindinė čia. Priminsiu jums, kad jau dabar mes valstybėms narėms galime taikyti avansinius mokėjimus, kad tokių mokėjimų lygį mes jau padidinome iki 6,25 milijonų. Taigi sistemoje jau turėtų būti pakankamai pinigų projektų pradžiai ir būtent tokia yra esmė to pasiūlymo, kur mes susitelkėme ties konkrečia sritim. Bet dabar pereinu prie panoto ir kelto klausimo. Čia neina kalba apie papildomus pinigus, apie naujus pinigus. Eina kalba apie pinigus, kurie buvo numatyti visam laikotarpiui, o 90 metams pasibaigus iki finansinio laikotarpio laikotarpio tie pinigai turės būti sugražinti. Aš įsivaizduoju tai Štai kaip, jeigu yra ESF projektas, kuris vykdomas 90 metais, mes mokame už šitą projektą pagal normalią kofinansavimo proporciją, bet valstybėms narėms suteikiame avansą, kuris padaro mūsų finansavimą šimtaprocentiniu, bet tai yra niekas kita, tik avansas, tik tai avansas 90 metams. Ir viskas. Turės būti gražintas. Na ir parlamentui, kaip vienai iš biudžeto institucijų, turiu pasakyti, kad tas avansas ir bus apskaičiuotas 2010 metų biudžete. 2010 biudžete taip, kaip ir buvo iš anksto pasiūlysi komisija ir kaip dabar e, dvi biudžeto institucijos drauge turės ir svarstyti ir patvirtinti. Panas Krylovai, noriu Jums padėkoti už pareikštą paramą. Mums Jūsų paramo žinoma reikės ne tai, kad ta parama būtų be jokių sąlygų, bet kad šitą paketą prasumtume, mums absoliučiai jūsų paramos reikia. Ir jūs kaip ir sakėte, procesas jau prasidėjo ir aš būčiau labai jums dėkingas, jeigu galėtume iki šių metų pabaigos jį užbaigti. Na ir iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, šiam finansavimo laikotarpiu tai turėtų būti paskutinis e, pakeitimų paketas. Žinoma, niekada negali sakyti niekada, negali žinoti, kas atsitiks, bet ekspertai valstybėse narėse su mumis sutinka, kad 2007-2013 laikotarpiui tai bus paskutinis paketas, bet jau dabar turime pradėti dirbti ties 2013 ir tolesnių metų taisyklėmis. Taigi, panas Trojer, jūs sakėte, kad e, simplifikacija, supaprastinimas yra geras dalykas, bet tuo pat metu mes turime žiūrėti, kiek veiksminga yra mūsų vykdoma politika. Čia galiu tris kartus pasirašyti po tokiu pasakymu. Aš manau, kad po 2013 mums reikės rimtai pažiūrėti į tai, kaip galėtume sukurti sistemas, kurios mums leistų geriau įvertinti mūsų politikos veiksmingumą ir efektyvumą. Dabar daug esame nuveikę vertinimo srityje, ekspost vertinimo srityje laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų. Na, o iki šių metų vidurio, iki galo mes norėtume jums pateikti išvadas dėl to įvertinimo 2000-2006 metų laikotarpio projektų įvertinimo. Bet toliau turime tobulinti šį šią sritį, egzistuoja metodologijos, reikia jas toliau vystyti ir aš labai džiaugčiausi, jeigu ateityje mūsų politikoje mes mažiau akcentuotume klaidas ir nukrypimus, o daugiau pasisemtume iš to, kas praktikoje pasiteisino kas iš tikrųjų veikia vietoje. Jeigu nepavyks man to padaryti, tada. Ne, atvirkščiai sako e, prelegentas, jeigu jau kartais man pavyktų šitą tikslą pasiekti, aš rame galva galėčiau išeiti į pensiją, nes būčiau padaręs tai, ką gyvenime norėjau. Markus Piper, please. Ačiū, Markus Piper. Ja, dank, Frau Ford. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone direktoriau, Komisijos pasiūlymai iš principo yra labai sveikintini, dvi pastabos. Tai, kas mums yra aktualu dėl būstų, tačiau taip pat ir dėl bendro reglamento. Kalbant apie būstus, viena pastaba būtų, manau, jog ir vakarų Europoje Yra socialinė atskirtis ir e, žmonėms iš tokių grupių reikia padėti. Taigi siūlau pagalvoti, ar nereiktų atitinkamai išplėsti šio pasiūlymo taikymo sritį. Taip pat e, pasiūlyčiau pernelyg uh, griežtai neapibriežti, kokios uh, visuomenės grupės laikytinos kenčiančios nuo, nuo socialinės atskirties ir tikrai neapsiriboti konkrečiomis grupėmis bei pavyzdžiais. Taigi kita tema, kol kas čia taryba veikia aktyviausiai, tačiau komisijos pasiūlymai yra geri ir būtų gerai, jeigu jie būtų perimti. O kalbant apie projektų e, supaprastinimą, šauna į galvą vienas pavyzdys, kad e, tai yra gerai, bet kai kas kelia nerimą. Aišku, kai kurios valstybės narės kenčia nuo likvidumo krizės, bet priminsiu, kad kas padarė Europą stiprią šioje krizėje. Stabilumo paktas, griežtas kreditų teikimas. Mes pabrėžėme kad žmonės, regionai, valstybės turi prisimti atsakomybę. Ta, tikrai šioje situacijoje mes neturėtume pralaužti tos užtvankos. Ponas Olert jau minėjo, tai gali tapti ateities mm, regioninės plėtros principų. Jeigu iš regioninės plėtros fondo Europa duoda 80 procentų projekto vertės, Tai reiškia, tai yra be galo dosnus pasiūlymas. Ir jeigu valstybė nesugeba surinkti tų 20 procentų, tai reiškia, kad valstybė ar regionas nenori to projekto. Jam jo nereikia. Taigi, apie ką mes čia kalbame? Ar apie projekto naudą, ar apie tai, kad bus gauta pinigų ir kad e, tam tikri projektai bus įgyvendinti. Taigi, esame susirūpinimi jog šis principas e, gali tapti nuolatiniu. Aišku, valstybės narės turės gražėti, gražinti pinigus, bet neaišku, kokia situacija bus 11-12 metais, kada tos lėšos e, bus e, sugražintos. Todėl siūlom neatsisakyti šio asmeninės atsakomybės principų. Much, Ačiū, ponas Guodmanis. Ačiū už galimybę užduoti porą klausimų. Visų pirma, dėl štai ko. Viena iš galimybių įvertinti mm, mums patikto paketo galimus rezultatus, kalbu apie supaprastinimą, tai būtų analizė, kaip regioniniai kaip regioninių ir socialinių fondų lėšos buvo įgyvendintos iki 2006 metų nes valstybėms narėms buvo nustatyta data dėl šių fondų gyvenimo 2009 m. sausio 1 diena. Kiek aš žinau, ne visos e, vyriausybės narės laikėsi tų terminų ir ne visos programos buvo įgyvendintos. Tai reiškia, kad ne visos galutinės ataskaitos buvo atsiūstos ir, ir jos bus atidėtos ir, ir tikėtina, kad tos ataskaitos bus patiktos 2010 Liepos mėnesį. Taigi, kodėl taip yra? Ar tai yra supaprastinimo problema, nes, pavyzdžiui, valstybių narių žiniasklaida kaltins ES ir biurokratiją dėl tokios padėties. Tačiau žinau tai iš patirties ir esu tikras, kad kai kurios programos projektai nebus įgyvendinti dėl to, kad jie buvo prastai parengti vietoje. Ir siekiant išsiaiškinti, kodėl kai kurie projektai vėlavo ir kodėl ataskaitos nepasirodė laiku, būtų gera proga nagrinėjant tai, kalbėti apie supaprastinimą, bet nesumaišyti šių dviejų temų, nes gali būti, kad ir vietos veikėjai prastai dirbo. Dar vienas dalykas. Mes kalbėjom apie e, energijos taupimą būstuose, apie taupų energijos naudojimą būstuose. Pagal šios ryties programą numatoma skirti lėšas siekiant užtikrinti geresnę pastatų izolaciją, kad jie taupiau naudotų energiją. Tačiau reiktų nepamiršti, kad 50 procentų e, to, to fondo lėšomis pasinaudos privatus asmenys. O jeigu Įsivaizduokime žmonės, kurie gyvena daugia bučiuose pastatuose, jiems reiks bendrai organizuoti kofinansavimą, jiems reikės pasimti paskolą iš banko. Deja, kiek aš žinau, padėti Latvijoje, taip pat ir Lietuvoje ir, man atrodo, kitose naujose valstybėse narėse nėra taip lengva pasakyti, pavyzdžiui, tokio daugiau būčio gyventojams, pasimkite, kreipkite dėl paskolos ir teikite paraišką E, fondui iš ES. Jie sako, na gerai, mes taip galime padaryti, bet paskui, jeigu energijos kainos išauks, mums tai neapsimoka daryti. Kaip išspręsti šią problemą šiandien, krizės laikotarpiu, kai žmonės neturi lėšų? Mano galva būtų viskas supaprastinti ir leisti kofinansavimo pagrindu tas lėšas panaudoti ligoninėms, vidurinėms mokykloms, Žinau, kad tai nebus lengvas sprendimas, bet būtent todėl ši programa šiandien stringa kai kuriuose šalise. Gal aš neteisus, bet man atrodo, kad būtent dėl to jis stringa. Ir aš visiškai sutinku dėl to, kad jei mes visi drauge, aišku, čia kalbame apie kofinansavimo vilkinimą. kas bus 2011, 2012 ar 2013, jeigu dėl kažkokių kliūčių lėšos pagal kofinansavimo procedūrą nebus sumokėtos. Kaip bus su tais, kurie nebe, nebepajėgs įnešti savo dalies į bendrai finansuojamus projektus? O kaip su 15-16 metais? Na, puikiai žinome, kaip viskas būna su blogomis paskolomis bankuose. Ačiū. Much, uh, Ačiū, ponas Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Achner, apreciez astăzi pachetul. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi pateiktų pasiūlymų dėl supaprastinimo priemonio. Manau, jeigu paketas bus patvirtintas laiku, tai mes tikrai projektus įgyvendinsime laiku ir pasieksime reikalingų tikslų. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į kai kurias problemas. Po diskusijų darbo grupėje buvo pasakyta, kad N plus 2 taisyklė bus pakeista N plus 3 taisyklė. Rumunija kitos valstybės e, tokį pakeitimą palaiko, mes manome, kad tai yra supaprastinimas, kuris užkirs kelią e, esamai blokadai tačiau to nėra dokumente, kuris buvo pateiktas tarybai ir į tai norėčiau atkreipti dėmesį. Ačiū, ponas Orlo. Oui, merci, Monsieur... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas generalinį direktorių, mėly kolegos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į labai didelę ekonomikos priklausomybę nuo E, iškastinio kūro eksporto. Ir kaip reikėtų čia elgtis? Mes e, kalbame apie labai plataus užmojo programą ES dėl energetinės nepriklausomybės per 20 ateinančių metų. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie tokias ES vietas kaip Reunijono sala, tai Prancūzija turėtų čia daug padaryti dėkdama įvairius projektus ir plėtodama mokslinius tyrimus, kaip panaudoti biomasės energiją, pavyzdžiui. Taigi noriu paklausti štai ko. Galbūt galima būtų panagrinėti pavyzdžius ES, pasiremti kažkuo tai ir suteikti ypatingą paramą saloms, nes jų statusas yra išskirtinis. Mes nekalbame apie projektus, nes jau pasiekta konkrečių rezultatų. O kalbant apie Reunijono salą, 36 procentai elektros pagaminamas toje saloje pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir tikėtina, kad tas dydis, tas kiekis iš ten gaunamos energijos, energijos derinyje dar išauks. Taigi ES turėtų savo ruoštų irgi imtis pastangų ir paremti salas nes e, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas yra didelis iššūkis. Juk svarbu, kad salos taip tvariai vystytus ir juos taip pat e, siektų įgyvendinti mūsų tikslus um, aplinkosaugos rytyje, kurtų darbo vietas. Taip pat reikėtų mm, nu, kažkaip užbaigti tą, už, nutraukti tą užburtą ratą, nes salos labai didžiąją dalimi yra priklausomos nuo įvežamų iškastinių energijos šaltinių. Taip pat manau, kad tai visiškai atitiktų Švedijos atstovės, kuri šiandien pasisakė išsakytas mintis. Mums reikia skatinti tvarę ekonomiką, o ponas Olafsonas neseniai mums apie tai taip pat kalbėjo. Ačiū. Ačiū, ponė Šuoter. Ja, Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Aner, dėja, neišgirdau jūsų pasisakymo pradžios. Aišku, aš esu susipažinusi su tema, atidžiai studijavau visus dokumentus. Taigi, e, pritariu jūsų pasiūlymams dėl ERPF. E, reikia pasinaudoti tą patirtimį su bandamaisiais projektais, kurie e, buvo labai sėkmingi. Tikrai bandomieji projektai liudyje, kad egzistuoja daug nepanaudotų galimybių ir panašiais projektais jos yra išnaudojamos. Tačiau kalbėdami apie mums rūpimą klausimą, neturėtumėme pamiršti tam tikrų saugumo e, sistemų vietoje. Jūs sakote, norite suteikti daugiau kontrolės nacionaliniam, regioniniam lygmeniui. Ir yra e, tokios e, kontrolės sistemos partneriai labai rimtai žiūri į tai, pateikiami konstruktyvūs pasiūlymai, jeigu partneriai yra aktyviai įtraukiami. Per konferencijas pastebėjome, kad kai kuriuose šalise partnerystės principas yra ignoruojamas, tačiau komisija, nepaisant to, patvirtino kai kurios programas. Man atrodo, kad komisija turėtų padaryti savo namų darbus bei pasirūpinti, kad visose valstybėse narėse būtų visiškai užtikrintos socialinių partnerių teisės, kad tam tikro e, partnerių, e, partnerius vieninti asociacija funkcionuotų. Taigi tai, kas jau yra reglamente, turėtų būti įgyvendinima. Be to, komisija turėtų gal, paskirti e, žmonių, ar kažkokį departamentą, kurie galėtų kreiptis į partnerius ir pasakyti, kad jūs kažką darote klaidingai, arba galėtų suteikti pagalbos, jeigu partneriai jos paprašo. Ir tikrai reikia, kad būtų galima padėti, jeigu iškyla sunkumų. Kitu atveju mes atsidursime e, tokioje situacijoje, kad kyla pavojus, jog valstybė valstybės narės netinkamai panaudos lėšas. Man atrodo, kad e, tose valstybėse narėse, kur projektai, e, kurie yra finansuojami iš S lėšų, bet visuomenė apie tai nepranešama, tokia, tokia praktika turi būti keičiama ir jos, ji turi būti atsakyta. Manyčiau, kad visuomenė turi žinoti, ką valstybė daro, kaip daro, tačiau tokie atskaitomybės teikimo reikalavimai nevykdomi, nors jie yra labai efektyvūs. Taigi, po viso to visuomenė konstatuoja, e, kad neaišku, ar ES laikosi savo pačios taisyklių. Ir pavyzdžiui, jeigu projektas e, gauna tam tikrų nuolaidų iš Europos Sąjungų ir jeigu šis projektas pažeidžia aplinkos e, apsaugos įstatymus, nėra at, atliekamas e, poveikia aplinkai vertinimas, nors to ir reikalaujama, tai visuomenė tikrai negali likti nuo šalyje. Taigi Europos e, Sąjunga pasirodo kaip e, institucija, kuri nekovoja už savo pačios sukurtas taisyklės ir aukštus aplinkos apsaugos standartus. Taigi, reikia kontrolės, bet ji turi būti efektyvi. Negalima sutikti, jog būtų finansuomi projektai, kurie e, pažeidžia aplinkos standartus bei netitinka ES aplinkos apsaugos tikslų. Taip pat negalima finansuoti projektų, kai pažeidžiamas partnerystės principas, bet to reglamentas turi būti griežtai taikomas ir turi būti laikoma visų jo reikalavimų, lyčių aspekto integravimo, lygių teisų užtikrinimo ir taip toliau. Tai yra labai paprasti ir aiškus dalykai, jie nekainuoja nei papildomų pinigų, nei papildomų lėšų, viso to Kad viso to pasiektumėme, reikia tik tinkamai viską suplanuoti. Manau, kad valstybės narės panašių pajėgumų turi. Reikia nuolat reikalauti, kad visko būtų laikomasi ir teikti pagalbą, taigi tai turėtų paspartinti projektų įgyvendinimą. Jeigu mes kalbame apie e, papildomą finansavimą, tai reikia kalbėti apie papildomą kontrolę. Taigi, E, tam tikri fondai yra suprantami kai kuriuose valstybėse narėse kaip mm, paprasta priemonė papildyti savo biudžetą. Jeigu mes teikiame supaprastintą finansavimą, tai turi būti tinka, užtikrinta tinkama viešoji kontrolė ir turi būti griežtai laikomasi visų reikalavimų. Taigi, Ne bankai turėtų nustatyti kažkokius kriterijus ir reikalavimus, bet, bet visuomenė. Tačiau to reglamente nėra, nėra ir tai yra siaubinga klaida. Jeigu mes suteiksime mokesčių mokėtųjų pinigus, bet nenustatysime, kaip jie turi būti panaudoti labai konkrečiai, tai, nie, tai naudos nebus. Ir manau, kad visi tie mano minėti aspektai tikrai sustiprintų fondų teikiamą naudą. Ačiū dabar generalinis direktorius sureaguos. Thank you. Thank you very much, uh, Ms. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, atsakydamas į klausimą, į, į komentarus, kuriuos išsakė ponas Pypa Aš manau, kad jau yra daugybė įdomių minčių dėl būsto ir aš užsirašiau jas visas. Ir manau, kad kai detaliau nagrinėsime šį klausimą, turėsime galimybę visą tai prisiminti ir grįžti prie šių pasiūlymų. Ir kai kalbame apie um, ypač uh, E, sudėtingai gyvenančias visuomenės grupės, pavyzdžiui, ir kalbame apie romų tautybės žmonės, mes neteikėme konkretaus pranašumo kažkokiai tautiniai grupiai ir reiktų iš karto mm, šį nesusipratimą išsiaiškinti. Dėl, vėlgi dėl šimtaprocentinio finansavimo. Taip, Tai čia kalbame apie avansinius mokėjimus dviejų metų laikotarpių. Antras dalykas, ką aš pamiršau pasakyti, tai yra galimybė valstybei nariai. Ir ypač tos valstybės narės, kurios susiduria su konkrečiomis problemomis, o ponas Bodmanis kalbėjo labai konkrečią specifinę situaciją Latvijoje. Taigi valstybės, kurioms tai yra įdomia galimybe, gali pasinaudoti, tačiau lėšos turės būti sugražintos. Ir aš suprantu jūsų išsakytą argumentą. Šis argumentas kartuojamas ir taryboje, e, jį naudoja daugybė valstybių narių. Iš esmės tai yra beveik filosofinis klausimas, kalbu apie tai, kaip tie fondai bus panaudojami. Pone Guodmani, dėl Latvijos atvejo. Aš asmeniškai norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai. Aš palaikau ryšius su Latvijos valdžia, kad išsiaiškinčiau, neatsižvelgiant į tą 100 procentų finansavimo galimybę, kaip dar galima būtų spręsti problemas, kurias jūs minėjote. Taip pat noriu pasakyti, kad kalbant apie viešųjų pastatų e, izoliavimą ir atsinaujinančios energijos šaltinių integravimą į tokius pastatus. Mes galime palaikyti visais atvejais tokias iniciatyvas, panaudodami fondus. Pone Matula, iš tikrųjų mūsų pasiūlyme nekalbama apie jūsų iškeltą klausimą. Aš niekada neturėjau tikslios informacijos, ko, ko, kokio masto tai yra problema. Šių metų pradžioje žinojau, kad N plus 3 ar N plus 2 taisyklės taikymas bus labai labai svarbus klausimas šių metų pabaigoje, bet laukiau, kad kolegos man papasakotų po vasaros atostogų. Ir atrodo, kad yra tiek paraiškų mokėjimams, kad tas klausimas beveik išsisprendžia. Galbūt jis taps aštresnis 2010-aisiais. Šį klausimą kelia ir daugybė valstybių narių, taigi jį reikės apsvarstyti e, išsameu. Ponas Oro, jūs kalbėjote apie atsinaujinančią energiją, jos šaltinius saloje. Salose konkrečiai minėjote Reunijono salos pavyzdį. mums tai yra labai svarbus, mums tai yra labai svarbis rytis, tai yra mūsų politikos esmė. Man atrodo, kad daugelį pol... salų atsinaujinantis energijos šaltiniai taps labai svarbių dalykų ateityje. Ir mes palaikysime pastangas salose, paisydami, aišku, mūsų darbą reglamentuojančių taisyklių. Ir jeigu mes galėsime kažkuo padėti savo programomis, teikdami paramą, kad ta strate tokios strategijos būtų įgyvenytos, pavyzdžiui, Reunjono saloje, tai kreipkite į mus, mes tikrai jums padėsime. Pone Šyter, noriu padėkoti Jums už padrasinimo žodžius dėl e, solidarumo fondo. Aš galiu tik pritarti Jūsų išsakytoms mintims dėl partnerystės. Ir Jūs kalbėjote apie namų darbus. E, Aš iš tikrųjų viduje labai rimtai pasvarščiau. Taigi, kokie būtų mūsų namų darbai? Man atrodo, mes dar turime padirbėti su asociacijomis. Bet tarsi, jeigu įsivaizduotume, kad rudenį grįž, grįžtame į mokyklą, tai tai yra mūsų darbai užduotis numatyti kitam pusmečiui. Visų pirma, sustiprinti ryšius su uh, pilietinės visuomenės asociacijomis ir organizacijomis. Visų pirma tam, kad išsiaiškintumėm su jomis, kur slypi problemos, ką galime padaryti, kad jos būtų išspręstos, ar tai būtų dabartiniu finansiniu laikotarpiu, arba galbūt priimant reglamentą, kuris galios po 2013. Svarbiausia viską daryti teisingai nuo pat pradžių. E, atrodo, kad taip būtų, jeigu dirbtume, tai būtų galima išspręsti iš, ir vengti to, ką audito rūmai vadina e, taisyklių pažeidimais. Ir politikos įgyvendinimas, gyvendant politikos projektus, aišku, yra nemaža tikimybė, kad iškils problemų bet kad būtos problemos bus greitai aptiktos ir laiku išspręstos. Aš turėsiu e, su kolegomis pasitarti dėl jūsų e, iškelto klausimo finansinio inžinerinio aspekto, taip pat e, kai kurių fondų Ir čia norėčiau pasakyti, kad, kad galbūt aš klystu, bet man susidarė vaizdas, kad kalbant apie kriterijus, kuriais remiantis e, skiriamos lėšos galutiniams naudos gavėjams, tai čia stebėsenos komitetas sako paskutinį žodį. Bet aš užsirašiau jūsų mintis ir mes aptarsime tą klausimą. O jeigu jūs turite konkrečių pavyzdžių, tai aš būčiau dėkingas jeigu persiustumėt man tą informaciją, nes kartais tie konkretus pavyzdžiai labai puikiai atskleidžia, labai puikiai iliustruoja padėtį, nes skaidrumas be abejo yra labai svarbu. Kartais atrodo, kad viskas šimtų procentų yra puiku, depriekaišto popieriuje, bet kai pasižiūri, kaip viskas įgyvendinama praktikoje, staiga pamatai, jog gali kilti dviejonių. Ir čia mums, aišku, reikia jūsų, informacijos iš jūsų apie patirtį vietoje, apie tai, kas vyksta vietoje šioje srityje. Bet vėlgi, kai kalbate apie kontaktus su asociacijomis, tai mūsų direktoratas tikrai dar čia gali nemažai padirbėti. Pane pirmininkė, tai tiek aš norėjau pasakyti atsakydamas. Dėkoju generaliniui direktoriui už e, plačią gilę diskusiją. Pradžioje jau sakiau, kad tie klausimai labai yra aktualūs ir mūsų komitetas be jokios abejonės ketina e, neužtrukti rengdamas savo nuomonę dėl šio paketo ir e, priimdamas bendro sprendimo procedūros numatytą sprendimą. Mes atidžiai stebėsime visą proceso tvarkaraštį ir jeigu tik tai per jūsų diskusiją su taryba atsirastų kažkokių dalykų, apie kuriuos mes turėtume išgirsti, būtumėm dėkingi, jeigu mus informuotumėte. Turiu taip pat pasakyti, kad išklausę e, komisaro pirmininkaujančios šalies atstovo pasisakymus mes susidarom įspūdį, kad jūsų generalinio direktorato darbų susikaupia yra labai daug, darbo tvarkė pilna, todėl lauksime jūsų vėl atvykstant ir žinoma vienas iš dalykų, kuriuo, kurį mes laikome svarbiu, yra 2000-2006 metų projektų veiksmingumo įvertinimo rezultatai. Taip pat aš manau, kad ir e, mano kolegos ir e, aš pati būtume labai dėkingi, jeigu iš anksto informuotumėte apie savo darbuotojų planuojamus vizitus į mūsų valstybės, pas mūsų rinkėjus, mes patys norėtume ten sudalyvauti. Taip pat e, šį rytą mes gavome informacijos, kad jau dabar direktorate pradėjo dirbti darbo grupė, kuri E, spręs politikos formavimo klausimus po 2013 metų, bet ten nėra nei vieno parlamento atstovo, tai mes būtume tikrai labai e, dėkingi, jeigu būtų galima tą bendradarbiavimą pakilėti į kitą lygį, ta diskusija mums būtų labai įdomi. Na, o dabar, jeigu nėra daugiau pastabų ar klausimų, noriu dar kartą generaliniam direktoriai padėkoti. Esame dėkingi už tai, kad atvykote. Kai kurie iš mūsų žino, kad e, dar vakar e, ponas Aneris buvo ligoniniai, užtat labai esam dėkingi, kad jisai šiandien jau su mumis. Na, o komiteto nariams noriu priminti, kad liko dar vienas darbo tvarkės punktas, net kada direktorius išeis. Best wishes could come. Yeah. Just be careful on the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 the... Kolegos, dar užtrukime. E, paskutinis punktas yra kito posėdžio laikas ir data, bet e, situacija šiek tiek susikomplikavo. Žinote, kad kitas posėdis numatytas pirmadienį, antradienį, spalio 5-6 dienomis. Tai yra atvirųjų durų savaitė, gal prisimenate. Tai 5 spalio didžiojoje posėdžių salėje bus tų dienų atidarimas nuo 3 iki 5 ir todėl mūsų komiteto posėdis įvyks tuoj po tų atvirų dienų atidarimo, nuo 5 maždaug. Na, o 6 dieną iš ryto mūsų komitetas posėdžiaus nuo 9 iki 12.30, o nuo 2.30 mes ketinam susitikti su regionų komiteto atstovais. O mūsų jau tikrasis komiteto posėdis bus tik tai nuo pusės penktos. Visą tą informaciją, žinoma, jums išsiuntinės sekretoriatas elektroniniu paštu, kai tik tai viskas bus sutikslinta ir patvirtinta. Na ir dar vienas dalykas, gal Migelis jau jums minėjo, gal ne, bet e, komisija ketina surenkti atskirus susitikimus su kolegomis apie tas įvairias reformuojamas e, politikos rytis ir taip toliau. Taigi duosim jums tą informaciją, kai tik ją gausim, kad jūs galėtumėte